Prego prendere posto. Dobbiamo cominciare i nostri lavori. Prašyčiau visus susėsti. Galėtume pradėti dirbti. Šiek tiek vėluojame, nes e, vakar dėl skrydžių ir šyrit dar e, susidarė tam tikras chaosas ir visai lė e, nacionalinių parlamentų narių negalėjo atvykti, bet jie vėliau prisijungs. Pirmiausia, norėčiau pasakyti e, jums, kad asmeniškai žinotumėt, e, jog šis posėdis yra filmuojamas, nes jis yra tiesiogiai transliuojamas per internetą. Ypač norėčiau čia pasveikinti nacionalinių parlamentų narius, kurie e, išdryso imtis šio uždavinio ir atvykti į mūsų posėdį, net iš 19 ES valstybių narių. gali būti, kad gale beliks 18, nes Italijos e, žemutiniuose rūpose, rūmose vyko e, nepasitikėjimo e, vienu parlamento nariu balsavimas ir kai kurie parlamentarai neatvyko. Bet net ir 18, jeigu atstovauja, jau yra skaičius pakankamai gražus. Dėkoju visiems už tai, kad atvykote. Kaip visi žinote, e, Lisabonos sutarties reglamentuojančius ES funkcionavimą 12 straipsnis teigia, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos institucijos turėtų glaudžiau koordinuoti savo veiklą. Tai pasakytina ir apie Europos parlamentą. Tokiu būdu mes galėtume įtvirtinti ES greičiau ir veiksmingiau. Praktiškai tai reiškia, kad turime diskutuoti, dėl pasiūlymų, kurie yra aktualūs visiems. Ir tai turi vykti ne tik pačiame parlamente, bet ir specialiuose komitetuose, kad Europos piliečiai galėtų suartėti. Mes palaikome ryšį su atskirų valstybių narių piliečiais. O be to, tokiu būdu nacionalinių parlamentų nariai gali glaudžiau stebėti e, nacionalinių vyriausybių veiklą ir suteikti jiems tam tikrą stimulą veiklai. Ir taip mes galėsime sukurti realesnę Europos integraciją. Mūsų darbo atvarkė šiandien du klausimai, kuriems tai, ką aš minėjau, yra itin pasak... E, taikytina. Šįryt mes kalbėsime apie e, vienodų teisės aktų dėl rinkimų sukūrimą visoje, visai Europos Sąjungai. Kaip žinia, e, kalbėsime apie skirtingas valstybės narės ir kad ir koks bus priimtas sprendimas Europos lygių, nacionaliniai parlamentai turės ratifikuoti naują sutartį ar pakeitimus 1976 metų e, aktui. Dabartinis Europos parlamento narių statutas ir jų rinkimo procedūra e, turėtų būti išanalizuoti Mes e, apžvelgsime pakeitimus susijusius su Lisabono sutartimi, o šiandien po pietų kalbėsime apie piliečių iniciatyvą. Kaip žinia, yra nustatyta, kad bent milijonas piliečių iš tam tikros skaičius valstybių narių gali pateikti prašymą e, su parašais komisijai, kad būtų e, pakeistas ar priimtas teisės aktas tiksliau, kad Europos komisija pateiktų iniciatyvą parengti tokį naują e, įstatymą. Kai kurios valstybės narės jau e, prie to ėmė dirbti. Mes esame pasirengę priimti ir daugiau įvairiausių pasiūlymų. Ir tiesą sakant, ta mintis sukurti vieningą rinkimų įstatymą ir piliečių iniciatyvos teisės aktas įeina į mūsų komiteto kompetenciją ir suprantam, kad pakeitimai turi būti priimti kuo greičiau. Aš tikiuosi, kad šiame komitete e, bus pateikta gerų pasiūlymų. Programą jūs turbūt gavote. Ji yra šiek tiek atnaujinta. Ji buvo parengta pasitarus su nacionaliniu parlamentu atstovais dirbančiais Briuselyje. Tikiuosi, kad jums e, ši darbo atvarkė jokių problemų nekelia ir mes galime ją patvirtinti. Programoje sakoma, kad po mano trumpos įženginės kalbos nacionalinių parlamentų nariai ir Europos parlamento nariai galės pasisakyti. Manau, kad mums jau, jums jau yra išdalintas toksai pasisakymo lapas. Jeigu norite pasisakyti, tai ant to lapo užrašykit savo pavardę, tarsi užsiregistruokit ir mūsų personalas e, sudarys sąrašą. Mūsų e, sekretoriato nariai surinks tuos lapus ir e, mes viską visą kalbėjimo laiką padalinsime. Taigi jūs turite tam tikrą prasme užsiregistruoti. Ir taip visiems parlamentarams suteiksime pakankamai laiko kalbėti. Turiu galvoje, suteiksim kuo daugiau, kiek įmanoma daugiau laiko pasisakyti. Šiandien iš ryto, e, pasibaigus posėdžiui, Europos parlamentas pakvies visus nacionalinių parlamentų narius pietų ir per pietus mes galėsime toliau aptarinėti mums aktualius mūsų rūpimus klausimus. Taigi dabar galime judėti į priekį ir aptarti galimus 1976 e, m. akto dėl Europos parlamento narių rinkimo pakeitimus. Noras sukurti vienodą rinkimų sistemą yra paminėtas ES funkcion... veikimo sutarties 173 straipsnėje ir Europos parlamentas turi dabar galimybę parengti pasiūlymą ši galimybė nepaprastai svarbi, nes nuo pat pačios pradžios 1951 metų, kai buvo sukurta Europos plieno ir anglijas sutartis, būdavo sakoma, kad Europos bendrijos turės vienodą rinkimų sistemą. Po to tai buvo bandoma padaryti daug kartų ir mm, pirmieji visuotiniai rinkimai į Europos parlamentą ES vyko tik tai 74 metais. 96 ir 2002 metais parengus Europos parlamento pranešimus, vieną jų rengė tuo metinis parlamento vicepirmininkas, e, buvo įvesta šiek tiek pakeitimų, tačiau jie nebuvo esminiai. Ir dabar mes nusprendėme paskirti mūsų komiteto narį Andrew Duff, kad jis pakeistų e, ar numatytų pakeitimų 76 metų įstatymai. Dabar matome, kad per rinkimus e, žmonės e, darosi labiau ir labiau pasyvus. Per pastaruosius dešimt metų e, 20 procentų sumažėjo rinkėjų aktyvumas. Tai yra nepaprastai didelis skaičius. Reikėtų pasistengti, kad um, žiniasklaidoje būtų skiriama daugiau dėmesio Europos parlamento rinkimams. Aš nežinau, ar tai pasakytina apie visas valstybės narės, bet be abejo, nes taip yra daugelįje šalių, įskaitant ir mano tėvynė Italija. Taigi, e, daugumoje šalių rinkimai yra traktuojami kaip nacionalinis reikalas, o ne europinis reikalas. Ir politikai yra vertinami nacionalinėme kontekste, o ne plačiau. Taigi, siekdami sukurti platesnę, tvirtesnę Europą, mes turim duoti aišku vienybės signalą ir e, tai reikia pradėti nuo rinkimų. Toks yra Andrew Duff pasiūlymas ir jame yra numatytas galimas pakeitimas 76 metų aktui. Pagal sutartį e, mes e, bandysim vertinti, ar yra reikalingas konventas pakeisti tą sistemą ar ne. Ir jeigu mums pavyktų padaryti tokius pakeitimus, tai e, naują rinkimų įstatymą galėtume taikyti jau 2000, 2014 metais. E, reikėtų gerai kaip pasistengti, nes tai turėtų dar patvirtinti ne tik Europos parlamentas, bet ir nacionaliniai parlamentai. Tačiau mes darome viską, ką galime. Ir šiame posėdėje mes būtent norime išplėsti, pagilinti tą diskusiją. Man atrodo, kad aš jau taip per daug kalbu. Ta, iš kalto suteiksiu žodį ponui Daf, kad jis pasisakytų ir pristatytų konkrečią diskusijos temą. Uh, President, uh, thank you. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už šią įžangą ir už tai, kad nušvietėte šio pranešimo kontekstą ir tai padarėte labai konkrečiai. Ir aš savo ruoštų taip pat norėčiau pasveikinti kolegas iš nacionalinių parlamentų. Na ir labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą tarp parlamentų jeigu norime užtikrinti ES tikrą demokratiją ir sustiprinti ES teisėtumą. Na, per pastaruosius 10-12 metų mes dirbame ties e, sutarties pakeitimais, kurie leido padidinti gerokai padidinti Europos parlamento teisėtumą. Na, tiesą sakant, konvente e, visai negalvojame apie. Kaip visuomenė žiūri parlamentą ir laiko jį teisėtų. Na ir. Na ir dabar, dabar tiesą sakant, konstitucinių diskusijų reikia, nes mes apskritai nekalbėjome apie parlamento sudėtį ir rinkimų procedūras. Na ir kai dabar jau pradėjome kurti stipresnę ekonominę valdyseną ES, tai mes turėsime tiesioginės įtakos, didesnės įtakos piliečiams kaip mokesčių mokėtojams, ne vien tik tais piliečiams kaip rinkėjams. Todėl turėtume uh, pasirūpinti, kad piliečiai suprastų parlamentą, jam pritartų ir jį palaikytų ir laikytų jį teisėtų. Aš esu parengęs pasiūlymų paketą. Parlamentui gavote tą pasiūlymų paketą. Na, nesitikiu, kad viską perskaityt, nes tas paketas yra didelis, ypač e, istorinė ypač istorinė, tiesiogiai rengiamo parlamento apžvalga. Bet e, labai svarbu suprasti istorinį to, ką siekime daryti kontekstą. Na, ir pasiūlyme yra keturios pagrindinės dalis. Ir e, pagal jų svarbą E, apibendrinsiu tuos klausimus. Na, pirmiausia, tai privilegijos ir imunitetai, kurias turi Europos parlamento nariai. Na, šiuo metu mums taikomas režimas, kuris buvo nustatytas 65 metais pagal privilegijų ir imunitetų protokolą. Ir pagal tą protokolą parlam, Europos parlamento nariai yra įpareigoti dirbti sutinkamai su nacionalinė teisė. Ir tai dėl to kilo problemų dėl nuoseklumo ir vienodo Europos parlamentarų statusą. Taigi mano pasiūlymo e, pakete siūlau peržiūrėti 65 metų protokolą. Antras svarbus klausimas liečia tuos ES piliečius, kurie gyvena ne savo gimtojo šalyje ir jų problemas. Pagal Eurostato duomenis apie 4 milijonai Europos piliečių nuolatos gyvena ne savo kilmės šalyje. Na ir, kaip žinote, sutartie numatyta, kad tie ES piliečiai, kurie gyvena ne savo kilmės šalyje, turi turėti galimybę dalyvauti tiek rinkimuose į Europos parlamentą, tiek ir e, savivaldybių rinkimuose savo ginamosios vietos šalyje. Na ir praktikoje tai yra gan problemiška. Sudėtinga įgyvendinti praktikoje šią sutarties nuostata, nes yra nemažai biurokratinių kličių tiems piliečiams, kurie norėtų balsuoti savo gyvenamosios vietos šalyje rinkimuose Europos parlamentą arba patys kandiduoti, bet yra ir politinių kliučių. Trūksta valios iš kai kurių valdžios e, institucijų ir nėra noro leisti Europos piliečiams pasinaudoti, pilnai pasinaudoti savo teisę. Žinote, e, direktyvoje 9309 e, buvo bandoma ištaisyti tas bėdas remtis Mastricho sutartimi. Na ir komisija, bandydama pagerinti padėtį, siūlė peržiūrėti ir supaprastinti procedūras ir tokiu būdu palengvinti e, galimybę dalyvauti demokratiškose rinkimuose, tačiau komisijos e, pasiūlymas užstrigo taryboje. Na ir savo pakete siūlau, kad reikėtų būti atlikta platesnio masto rinkimų tvarkos reforma, negu kad siūlo komisija savo pasiūlyme. Ir raginau komisiją suformuoluoti radikalesnį pasiūlymą, kuris E, leistų sformuluoti modernesnės rinkimo taisyklės. Trečiasis iš keturių svarbų dalykų tai yra vietų paskirstimas tarp 27 valstybių narių dabartinėme parlamente. Kaip žinote, yra iš viso 75, 751 vieta, kurios turi būti paskirstytos tarp 27 valstybių narių pagal degresyvų proporcingumo principą, kuris yra įtvirtintas Lisabono sutartyje. Na, buvo pasiektas politinis sutarimas tarp tarybos ir Europos parlamento, pagal kurį bus nustatomas tas degresyvus proporcingumo principas. Jis įtvirtintas teisės akte ir dabartinėme parlamente e, devyniais atvejais šis e, principas buvo pažeistas. Aš manau, kad tokiu būdu uh, pažeidžiamos parlamento sutartį įtvirtintas teisės. Na ir lygiai taip pat svarbu žinoti, kad net jeigu bus 18 papildomų Europos parlamento narių ir šios vietos atsirado Lisabono sutarties pasakoje, tai vis dėlto manau, kad išliks sutartie, sutartie tvirtinto principo pažydimo atveju, tai tikrai netoleruotina. Be to, mano manimu, ta sistema, pagal kurią paskirstamos vietoje vietos ES valstybėms narėms, kad ta sistema nebuvo nuosekli praeitėje, nebuvo skaidri ir tapdavo uh, ping-pongo komoliukų uh, e, politinėse dėrybos ir žaidimuose tarp valstybių narių. Ir jos tai darydavo labai neskrupulingai. ir tie metodai labiau e, verti kazino negu e, ir tinkamingsni kazino negu rinkimų procedūrų Europos parlamentą. Taigi siūlau e, paieškoti tokios matematinės formulės, kuri leistų išspręsti 751 vietos paskirstimo klausimą tarp skirtingų valstybių narių ir tai būtų daroma kas penkerius metus. Techninių požiūrių. Mm, šis klausimas išnyktų iš politinės arenos. Na ir prieš mums, kaip politikams susitarint dėl šios formulės, Mes turėtume pirmą paraginti matematikus susitarti. Ir parlamentas imasi žingsnių tam, kad tam, kad matematikos specialistai ir ekspertai e, sustartų dėl likties kuri būtų tinkama mums visiems. Na ir ketvirtasis elementas, ir aišku, jis yra pats svarbiausias ir svariausias, tai aš siūlau su įsteigti Europinės rinkimo apygardas 25 Europos parlamento nariams. Europos, e, Europos politinės partijos sudarytų sąrašą tų narių tikriausiai. Nes tiesą sakant, jos kol kas pernelyg aktyviai nedalyvavo Europos parlamento rinkimuose. Na ir tiesą sakant, Europos par partijos nedalyvauja pakankamai europinėse procesuose ir tai yra didelis trūkumas, dėl kurio nėra Europos politinių partijų, partijų sinergijos. Nes rinkimuose į parlament, Europos parlamentą, tiesą sakant, yra daugiau nacionalinės dimensijos. 2014 metais pagal pasiūlymą kiekvienas rinkėjimas e, gaus du rinkiminius biletenius e, rinkimų vietoje. Na ir pagal pirmą biletenį jie rinks pagal savo nacionalinę regioninę rinkimų apygardą, jos principą, o kitame rinkinėme biuletinėje bus tų 25 e, kandidatų sąrašas, kuriuos atrinko ir siūlo Europos politinės partijos. Na, ir siūlau, kad e, e, rinkimų sistema būtų pusiau atvira ir preferencinė, Tai yra, kad e, rinkėjas galėtų pasirinkti, ar jis pasirinks e, tą bloką, kurį siūlo politinės partijas, ar teiktų pirmenybę individualiam um, kandidatui. Na ir galėčiau įsivaizduoti, kad uh, būsimas komisijos pirmininkas, kuris pakeis e, e, pirmininką Baroso, bus taip pat įtrauktas į tą sąrašą. Na, šiuo metu politinės partijos kaip tik ir kal, diskutuoja apie tai, kaip nustatyti tuos lyderius, kurie tarsi lyderiavo partijose ir per ankstesnius rinkimus. Na ir ypač tas kandidatas, kuris buvo lyderis savo e, šalyje, buvo tarsi ministras pirmininkas ir ėjo kitas e, aukštas pareigybas, jis greičiausiai ir toliau išliks e, lyderiu. Nes paprastai tie žmonės labai baiminasi viešo pralaimėjimo. Ir jeigu mes tuos lyderius priversime e, kandiduoti ES parlamentą, tai konstituciniu požiūriu ir politiniu požiūriu visa tai bus perkelta į tą vietą, kur tai ir turėtų būti. Tai yra į parlamento kultūrą ir praktiką. Taigi aš e, siūlau keturis pakeitimus, tai yra trys iš jų. E, imunitetai ir privilegijos, matematinė formulė ir e, tarp valstybinis kandidatų sąrašas. Visiems šiem dalykam pasiekti reikėtų keisti sutartį. Nemažai žmonių nurodė, kad pastebimas nuovargis kai kalba eina apie sutartis. Na, kai aš atėjau šį parlamentą, aš tikrai nebuvau pavargęs. Ir tenka pripažinti, kad kad sutarčių uh, keitimas buvo būtent tas motoras, kuris skatino ES integraciją bei, integraciją bei demokratiją. Ir būtent konstitucijos ekspertai išmano e, integracijos istoriją bei konstitucinių sutarčių pokyčių svarbą. Na, kaip žinote, parlamentas inicijuoja būtent visus šios dalykus. Na, tai yra ant, dalis antrinės teisės e, sritis, kuri yra komisijos prerogatyva. Na, o parlamentas turi prievalę inicijuoti parlamento sudėties reformą, o taip pat ir rinkimų Europos parlamentą procedūros reformą. Ir jeigu pažvelgtume į tvarkaraštį, jeigu parlamente plenarinė sesija būtų šis pranešimas patvirtintas rugsėjo, e, atsiprašau, gruodžio mėnesį ir po to visa tai būtų perduota uh, E, tarybai, kur nuolatinis tarybos pirmininkas ponas Van Rampojus rengėsi perimti šį dokumentą, perimti stafetę. Tai po to jau ponas Van Rampojus, o ne besikeičiantis trijų pirmininkaujančių šalių trajetas, e, turės reaguoti į parlamento pasiūlymus. Kaip pirmininkas sakė savo įženginėse pastabose, šiuo metu vyksta diskusijos. Uh, uh, turime numatyti į konventą. Ar reikia sušaukti konventą? Mano manimu, tai reikia padaryti, ypač tai rodo ir mano paties uh, patirtis. Ir aš anksčiau dalyvau ir konventas ir tikrai ta patirtis buvo labai vertinga. Manau, kad visi suinteresuoti asmenys tiek iš nacionalinių parlamentų, tiek iš parlamento, tiek iš komisijos, tiek ir mm, Tikins min, ministrus pirmininkus, kad būtų tikrai naudinga visus šios e, pokyčius, konstitucinius pokyčius aptarti konvente. Ir e, rezultatas būtų geresnis, jeigu mes e, iš parlamento nusiųstume šį pasiūlymą iš karto tarp vyriausybiniai konferencijai. Jeigu mes norime vykdyti reformą laiku, kad jos rezultatais jau galima būtų pasinaudoti 2014 metais, tai mes turime daryti spaudimą, kad viskas vyktų sparčiau. Dėkoju, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad kalbėjau kiek ilgai. Tačiau e, tikiuosi, kad tai, ką sakiau, buvo įdomu. Ačiū e už jūsų aišku, ir išsamų pasisakymą. Jūs sugebėjote keturiais aspektais apriepti tokią sudėtingą temą. Yra dar ir kitų, mažiau svarbių aspektų, kuriuos pristatėte, kalbėdamas apie darbo dokumentus ir pranešimą. Aš manau, kad pabrėždamas tuos keturis aspektus, aiškiai parodėte kokie, e, kokios svarbiausios temos yra šioje diskusijoje. Dabar dar šeši kalbėtojai užsiregistravę pasisakyti. Jeigu būtų norinčių daugiau, prašome registruotis. Dar vienas kolega norės pasisakyti. Taigi, Dabar išklausysime keturių nacionalinių parlamentų ir dviejų Europos parlamento narių mintis. Siūlyčiau pirmiausiai suteikti žodį dviems nacionalinių parlamento atstovams, po to dviems Europos parlamento atstovams, po to vėl dviems nacionalinių parlamentų ir taip pasikeisdami dirbtume toliau. Tačiau dar kartą kartoju, kas norėtų kalbėti, prašome registruotis. Pirmiausiai suteiksime žodį kolegai Koskininui Suomijos atstovui. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pono DAF e, darbinis dokumentas, pranešimo projektas yra labai įdomus turinio. Jame siūlomi kai kurie dalykai ir idėjos, kurias mes taip pat galėtume palaikyti ir Suomijoje, reiktų dar jas apsvarstyti savaime suprantama. Tačiau jau dabar galėčiau pasakyti, kad e, yra didelė tikimybė, kad e, palaikytume pasiūlymus dėl europinio rinki, kandidatų rinkimo sąrašų, kuriame būtų 25 kandidatų pavardės. Dėl to veikiausiai reikėtų padidinti Europos parlamento narių bendrąjį skaičių. O kalbant apie rinkimų teisę ir demokratinės rinkimų taisyklės bei prielaidas, taip pat atitinkamus pasiūlymus galėčiau palaikyti, tačiau dar norėtume truputėlį uh, gauti laiko išsameu susipažinti su šiais pasiūlymais, juos išnagrinėti ir apsvarstyti. Ar mums iš tikrųjų, pavyzdžiui, reikia virš nacionalinių privilegijų ir imunitetų. Siūlymai dėl klimato kaitos, tai šioje srityje būtų galima pasvarstyti galimybę Europos parlamento elgtis panašiai kaip ir nacionaliniams parlamentams, nustatant tam tikras teigiamos e, naudingos europinės patirties kaupimo taisyklės tos gerosios praktikos taisyklės. Kalbant apie rinkimų laiką, tai manau, kad galėtume pritarti pasiūlymui renkti rinkimus gegužės mėnesį, nes tai dar nėra atostogų laikas, nes iki šiol, kai rinkimai vykdavo birželį, tai šiaurės šalis, jų gyventojai tuo metu jau dažniausiai atostogaudavo. Dar yra nemažai dalykų, kuriuos reiktų ramiai apsvarstyti, apie juos pagalvoti. Kalbant apie papildomą parlamentarus skaičių, tai šis klausimas galbūt vertas didžiausių, ilgiausių pamastymų, nes e, negalime leisti, kad tas klausimas būtų interpretuojamas e, neteisingai ir neleistų mums e, pasiekti savo užsibrėžtų tikrųjų tikslų. Ačiū panai Koskininui, sako pirmininkas, dar žodis suteikiamas Lordui Bones iš Junktinės karalystės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte nacionalinių parlamentų narius dalyvauti šioje diskusijoje. Taip pat norėčiau pasveikinti pono Dafą, jam padėkoti už parengtą pranešimą, kaip ir kolega iš Suomijos minėjo, jungtinių, jungtinės kalysės parlamentas dar nėra suformavęs, suformavęs savo oficialiosios pozicijos dėl jo pasiūlymų ir aš puikiai suprantu pono Dafo idėją pritraukti, kaip įmanoma, didesnį skaičių europiečių dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, ypač po to, kai įsigaliojo tokia mums visiems svarbi Lisabonos sutartis. O pirmininkai, jūs minėjote vieną labai svarbią problemą kad e, Europos parlamento rinkimai daugelįje valstybių yra suvokiami kaip e, balsavimai už ar prieš savo dabartinės vyriausybės e, tam tikrus veiksmus. Todėl mums reikia į tai atsižvelgiant atitinkamai renkti ir Europos parlamento rinkimų kampaniją. Kita problema, kurią turime pripažinti, yra susijusi e, su tuo, kad nacionalinės vyriausybės ir parlamentai nenori pripažinti Europos parlamento didėjančio vaidmens ir svarbos. Tai reiškia, kad e, nesant e, tam tikros politinės lyderystės valstybėse narėse mes nesugebėsime rinkėjų galvose įtvirtinti to svarbesnio Europos parlamento vaidmens. Galbūt aš negaliu kalbėti už kitas 26 valstybės narės, tačiau e, tikrai, kad Junktinėje karalystėje mes tokio pobūdžio lyderystės nepastebėjome. Taigi aš e, galiu prognozuoti, kad valstybėse narėse kils dėl šių pasiūlymų tam tikrų problemų, nes juose veikia skirtingos rinkimų tradicijos susijusios su rinkimų apygardomis, taip pat rinkimų datomis. Aš neabejoju, kad pasiūlymai renkti Europos parlamento rinkimus vieną dieną gali susilaukti prieštaravimo. Manau, kad e, tokių rinkimų data 2014 metais yra labai ambicinga. Žinau, kad ponas Dafas yra nenuilstantis parlamentaras, tačiau abejoju, kad e, nacionaliniai parlamentai ir vyriausybės pritartų e, dabartinėms, dabartinėms jo pasiūlymams, turint omenyje tas problemas, su kuriomis jos šiuo metu susiduria. Taigi visą tai turint omenyje mes turėtume pasirenkti labiau realistinį ir m, mm, tokį mažiau e, ambicingą tvarkaraštį ir siekti valstybių narių nacionalinių parlamentų narių e, bei nacionalinių politinių partijų paramos šioms idėjoms. Tokio pobūdžio permainų kampanija neišvengiamai vyks valstybėse narėse. Todėl nacionalinės vyriausybės parlamentai ir politinės partijos čia vaidins ypatingą vaidmenį ir reikės e, tikrai labai daug pasistengti, kad būtų galima įgyvendinti e, šį tvarkaraštį, kuris mano galva daugelės ryčių yra per daug ambicingas šiuo metu, tai reiškia, kad nepritariu pono DAF pasiūlymams. Ačiū. Buvo paminėti dar čia keli sunkumai problemos, tačiau jeigu mes e, jokių projektų nebandysime įgyvendinti, tai nežinosime, ar galime įveikti tuos sunkumus. Kolega Šioflinas, Europos parlamento narys, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš e, labai pritariu ponui Dafui ir jo platiems užmojams. galbūt dėl to, kad esu šešėlinis pranešėjas, jo pranešimą rengiant visiškai pritariu pasiūlymui e, visus europinės svarbos klausimus spręsti europinių lygmenių, todėl toks bendradarbiavimas tarp Europos nacionalinių parlamentų narių yra ypač svarbus Tačiau visų svarbiausia mintis ir idėja šios dienos sustikimo turėtų būti tokia, kad Europos parlamentas ir Europos Sąjunga yra suinteresuota daryti įtaką klausimams, spręsti klausimus, kurie daro įtaką valstybių narių vidaus politikai. Mes e, šiuo metu svarstome tam e, tikrą Europos pilietybės e, galimą formą ateitie ir kokią tą formą mes, kokią formą jai suteiksime, priklausys nuo e, galimybės susitarti su nacionalinėmis valstybėmis, nacionaliniais parlamentais, nes daugelį šalių dvigubos pilietybės idėja nėra pripažįstama. Didžioji dalis problemų, kurias aš išvelgiu susijusios su laiku, arba su jų įgyvendinimo pagreičiu. Šiuo metu e, nėra paprasta tokiais sudėtingais laikais tas idėjas taip greitai gyveninti, kaip pageidauja ponas Daf. Taip pat e, aš e, noriu pasakyti, kad pritar taip pat ir mano partijos požiūriui į šios pasiūlymus, nes e, turint omenyje bendrasias ekonominės, politinės, socialinės ir kitokias problemas šiuo metu tas idėjas taip greitai gyveninti nebūtų įmanoma. Nepaisant, kad pritariu pono Dafo pranešimo turiniu, šiuo metu mes tikrai susidurtume su nemažai sunkumų rengiant transnacionalinį kandidatų sąrašą į Europos parlamentą. E, taip pat man patinka konvencijos idėja, suinteresuotų subjektų susirinkimo e, idėja ir galimybė aptarti rūpnus klausimus, tačiau ne šiuo metu. E, galbūt mes galėtume pasvarstyti galimybę surenkti ilgalaikę kampaniją, rengiant įvairias diskusijas šiame formate, kitose formatuose, per kitus forumus, aptartume bendras problemas, bendrus aspektus ir uh, siekdami e, geriau supažindinti Europos piliečius su europinė dimensija, nes turint omenyje, kad e, šis parlamentas pagal Lisabono sutartį gauna tikrai didelius e, teisėkuros įgaliojimus, o didžioji dauguma Europos valstybių piliečių to vis dar nesuvokia, tai reikia skatinti tą suvokimą ir, ir taip pat mums patiems suvokti, kad ši problema yra žymiai gilesnio, rimtesnio pobūdžio, nes piliečiai nesiidentifikuoja savęs su Europoje vykstančiais procesais. Manau, kad ponas Dafeina visiškai teisingų kelių ir daugelis nacionalinių parlamentų kolegų, kuomet sugrįž namo, tikiuosi, kad uh, perdos ir savo kolegoms bei savo piliečiams šiandien čia išgirstas mūsų mintis. Ačiū. Ačiū, ponė Šeplė. O dabar suteiksiu žodį Luksemburgo atstovui, kuris yra Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau pasakyti, kad aš visuomet Europos parlamentą atvyksiu su dideliu e, džiaugsmu, ypač į Konstitucinių reikalų komitetą, kadangi aš žinau, kad šis Konstitucinių reikalų komitetas e, visuomet e, yra diskusijų dėl Konstitucijos ir dėl sutarties priekyje Europos Sąjungoje. Kai kurie iš mūsų esančių čia turbūt šiek tiek nustebome, kad praėjus tiek nedaug laiko po Lisabono sutarties vėl pradedame diskusiją apie institucijas. Ir kaip ten bebūtų, aš manau, kad tai yra įdomus darbas. Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad aistringai ginu Europos e, parlamentinę dimenciją. Manau, kad parlamentinės dimensijos e, įtvirtinimas prisideda prie demokratijos plėtimo Europoje ir gilinimo. Ir kai kalbam apie rinkėjų aktyvumą, konstatuojame, kad daugelio valstybių piliečiai nebesidomi Europos demokratinė sistema, todėl reikia kažką daryti. Aš tuo požiūriu manau, e, kad e, mintis sušaukti konventą yra gana įdomi. E, turiu galvoje e, panašų konventą e, apie kokį kalbama Lisabono sutartyje. Ir tada turėtumėm kalbėti ne tik apie sutarties pokyčius tiesiogiai, bet ir apie demokratijos deficito e, skirtingus aspektus ES. Aš manau, kad mūsų piliečiai vis labiau pasimeta tarp to, kas vyksta Europos reikaluose Ir e, tiek Europos parlamente, tiek taryboje, tiek komisijoje piliečiai nebemato, nebeseka, kas čia darosi. Todėl reikia ieškoti naujų idėjų, kurios leistų pažaboti tokį demokratijos deficitą. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į e, puikų Andrew Duff tekstą. E, porą trejata pastabų išsakyčiau. Visų pirma, aš jam pasakysiu, kad įžanga yra puikia. Reikia ją perskaityti prieš pateikiant konkrečius pasiūlymus, nes e, įžanga e, parodo, kad Europos demokratija yra nuėjusi labai ilgą kelią ir ypač Europos parlamentas yra nuėjęs labai ilgą kelią, e, pasiekiant tokį svarbų politinį vaidmenį. Dėl Andrew Duff paminėtų prioritetų aš norėčiau pabrėžti dėl piliečių aktyvumo skirtingų valstybių narių piliečiai, e, asmenys, kurie neturi pilietybės. Aš esu iš Luksemburgo. 40 procentų e, mūsų piliečių yra ne europiečiai. Luksemburgas yra viena iš valstybių, e, kurioje, kuriai Maastrichto sutarties išlyga buvo pritaikyta. Tai yra E, tai yra šaliai, kurioje 20 procentų piliečių yra e, žmonių, tiksliau yra nepiliečiai, tai jie turi turėti e, išlygą ir tie žmonės e, gauna teisę balsuoti Europos rinkimuose, jeigu jų yra daugiau negu 20 procentų. E, pritaikant šią išlygą aš asmeniškai pamačiau, kad ji nėra reikalinga. E, dauguma politikų taip nemano. Manau, kad daugiau tokia išlyga nebėra reikalinga. Galėtume konstatuoti kitą įdomų dalyką. Vietos rinkimuose, savivaldybių rinkimuose, piliečiai, kurie nėra liuksemburgiečiai, trečiųjų šalių piliečiai arba kitų Europos šalių piliečiai e, būna kur kas aktyvesni. Ir tas aktyvumas didėja. Ir tai yra labai e, palaipsniškai. Ir matome, kad e, žmonės vis aktyvesni savivaldybių lygių. Europos parlamento rinkimo atveju taip nėra. Europos parlamento rinkimų atveju mes galime konstatuoti, kad Luksemburgė gyvenantis neliuksemburgiečiai ne yra labiau linkę e, nepriklausomai nuo to, ar jie yra juodaodžiai ar baltieji, e, balsuoti už savo kilmės valstybės politikus, o ne už liuksemburgiečius politikus. Labai įdomu į tai kreipti dėmesį. Tai rodo, kad Europos piliečių politinėme aktyvume galima išvelgti aiškę tendenciją paremti savo kilmės valstybės politikos, net jeigu tie žmonės gyvena kitoje ES valstybėje. Tai yra faktas, kurį reikėtų turėti galvoje, kai kalbam apie Europos pilietybę. Andrew Duff tekste aš matau, kad jis prašo radikalios procedūros. Jis prašo e, tam tikrų sąlygų e, tam, kad e, būtų suteiktos teisės balsuoti ne tik savivaldybių ir Europos parlamento rinkimuose, bet ir nacionalinių parlamentų rinkimuose. Turiu galvoje piliečius, kurie yra iš kitų valstybių. Galiu pasakyti, kad tiek, kiek aš pažįstu Luksemburgo padėtį, galiu e, pareikšti, kad tai būtų neįmanoma. Nors tai ir yra reali problema mūsų valstybėje, kur 40 procentų yra kitų valstybių piliečiai. Ir jeigu mes e, neleidžiame tiem žmonėms balsuoti, tai iškyla labai rimta problema ir mes apie tą problemą nuolat diskutuojame. Manau, kad būtų labai įdomu išgirsti kitų parlamentarų iš nacionalinių parlamentų nuomonę čia. Kaži, ką jie galvoja apie tokį pasiūlymą. Kita pastaba, kurią norėčiau išsakyti. E, dėl e, bendro sąrašo. Ne pirmą kartą toks yra transnacionalinis sąrašas siūlomas. Daug kartų Europos parlamente yra prašyta parengti tokius sąrašus. Aš visuomet gindavau Europos, Europinės partijos idėją. Galiu pasakyti, kad kai dar dirbau Europos parlamente, e, rengiant Maastrichto sutartį, visuomet būdavo sakoma, kad nėra protinga turėti Europos parlamente frakcijas, politinės frakcijas, kurios neatstovauja vienos aiškios partijos ta frakcija tarsi nėra atsakinga už vieną aiškę politinę šeimą. Todėl Maastrichto sutartyje e, buvo numatyta Europos partijos, Europinės partijos idėja. Ir aš galiu pasakyti, kad aš nusivyliau tuo, kaip ta idėja evoliucionavo. E, iš tiesų, tos Europinės partijos vis tik susidėjo iš atskirų partijėlių, iš atskirų partijų, bet tai nėra tokios partijos, kokiu mes norėtume. Todėl aš gana skeptiškai e, vertinu e, tos idėjos raidą. Ir galiu pasakyti, kad asmeniškai nemanau, kad tai galėtų įtvirtinti ar atnešti ES daugiau demokratijos. Ir e, nuo to ES nepas, veikimas nepasidarys demokratiškesnis. Iškyla e, rizika kad kai kurios didžios asmenybės susidurs su tam tikrais sunkumais, nes e, Europos piliečiai tiesiog nepademonstruos deramo susidomėjimais, nes yra žmonių, kurie paukoja savo gyvenimą Europai ir e, kurie atstovauja savo piliečius. Pone pirmininkė, greičiau aš. E, įsivaizduočiau, e, E, tam tikrų rinkiminio apygardų per sienas sudarimą. Luksemburgė mes matome ekonominių, kultūrinių, politinių požiūrių labai glaudžius regionus, pavyzdžiui, Luksemburgas ir Prancūzija, Luksemburgas ir Vokietija, Luksemburgas ir Belgija. Ir čia, tose regionuose per sienas pasienio regionuose Europa labai aiškiai yra pastebima. Ir čia, aš manau, tokia uh, e, pasienio rinkiminė apygarda, apimanti dvi skirtingas valstybės, turėtų prasmės ir galėtumėm sudaryti vieną bendrą sąrašą. Taigi tiek, ponė pirmininkė, aš turėjau pastabų, čia jau baigsiu, galėčiau labai daug pasakyti dėl Andrew Duff teksto, bet iš esmės manau, kad tekstas yra įdomus ir yra labai gerai, kad mes pradam diskutuoti apie Europos def, Sąjungos deficitą, demokratijos deficito mažinimą ir galėtume pagalvoti, kaip visi veikėjai gali e, prisidėti prie to. Ačiū, kad manęs išklausėt. Ačiū. E, o dabar suteiksiu žodį Angelo Farūžą iš Maltos. Gracias, prezidentė. E, Nifraħ lew ħaġa. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Dafą su jo pranešimu. Jis tikrai labai laiku parengė šias pastabas visų išmaltas. Na ir jeigu tokios visose 27 valstybėse narėse mes turėtume pagalvoti apie, um, apie rinkiminę reformą tam, kad galėtume atsižvelgti į sutarties nuostatas. Na ir mes čia surinkome kalbėti apie Europos demokratijos stiprinimą. Ir kai kalbame apie demokratiją, turime suvokti, kad, e, e, kad būtų gerbiamas rinkėjų teisės rinkti. Na, tokias didelėse šalise, kaip pavyzdžiui pas mus Maltoje, e, na, pavyzdžiui, 2008 metais bendrųjų rinkimų metu ir Europos rinkimų metu, e, tiesą sakant, e, abiejų pagrindinių politinių partijų balsų skaičius skiriasi tik keliais šimtais balsais. Ir tai, aišku, kitokia situacija nei didžiosiuose šalise. Ir jeigu nebus vykdomos e, rimtos e, rinkiminės reformos ir mes maltai atsiliekame šio požiūriu, tai tuomet mums nepavyks susidoroti tais iššūkiais, kurie nušvisti pono Dafo pakete. Ir mes pirmą turime išspręsti savo iššūkius namuose prieš perėdami prie europinio ligmens. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į Maltos e, teisės aktus ir sistemą, tai pagal juos kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti rinkimuose, tačiau turi rinkimų metu pateikti savo tapatybės kortelę. Ir tie asmenys, kurie turi tokias tapatybės korteles, jie gali dalyvauti rinkimuose. Ir būtent tokia kontrolės sistema naudojama visose e, rinkimuose, e, pavyzdžiui, vietos, valdybės rinkimuose, bendruos visuotinėse rinkimuose. Ir būtent Ir tiesą sakant, neretai pusė tapatybės kortelių nebegalioja, baigėsi jų galiojimas laikas. Ir, pažiūrėjau, rinkimo metu tuomet negalima sukontroliuoti, ar pilietis turi teisę dalyvauti tose rinkimuose ar ne. Ir, sakyčiau, kontrolės e, sistemos kelia problemų. Aš manau, kad jas reikėtų peržiūrėti peržiūrėti tas kontrolės sistemas, pagal kurias nusprendžiama, ar asmuo e, gali dalyvauti ar ne. E, Maltoje aktyviai dalyvaujama visose rinkimuose, net ir Europose. Mes, pas mus 80-90 procentų visų rinkėjų dalyvauja rinkimuose, priešingai negalbūt kitose šalise, kur tik 40-50 procentų dalyvauja rinkimuose. Todėl, mano manimo, būtina E, ištirti tai, kas vyksta valstybėse narėse ir ypač mažose valstybėse narėse svarbu užtikrinti, kad stebėsinos kontrolės sistemos būtų suderintos su uh, rinkimų sistemos reformomis. O kai dėl tų 25 siūlomų kandidatų, tai čia turėtų būti irgi pusiausvira. būtų, turėtų būti užtikrintas balansas, e, kai Europinės partijos atrinksto 25 kandidatus. Na ir vėlgi pasigendu reformų mūsų šalyje, ypač kai bus numatytas 25 narių sąrašas, sutinku su, pon, su, kolegu iš, su kolega iš Suomijos. Dėl to, kad būtina egzis, išanalizuoti kiekvienos valstybės narės rinkimų procedūras ir jeigu jos netitiks kriterijų, tai mes negalėsime pasirenkti rinkimams pagal įsigaliuosi Lisabono sutartį. Dėkoju. Pone Farūdžia už pasisakymą. Dabar matau, kad yra daug norinčių kitų pasisakyti kolegų. Taigi dabar nebesivadovausime tą tvarką, kad pasisakys du e, nacionalinių parlamento atstovai, po to vienas e, parlamento e, atstovas. Mes tiesiog bandysime rotuoti tą tvarką, pagal kurią suteikiamas žodis ir teiksime pagal frakcijų priklausomybę, tam, kad kiekviena frakcija galėtų pasisakyti. Pone Sanrin Belie. Dėkuoju, pone pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Dafui, už jo pranešimą, kuris šiandien ryte buvo pristatytas. Na ir e, iš karto pasakysiu, kad e, e, žaliųjų frakcija jį palaiko. Manau, kad jo pasiūlymo dėka demokratija padarys žingsnį priekį Europos Sąjungą ir piliečiai priartės prie Europos. Beje, atkreipsiu dėmesį tai, jog mes pilnai suvokėme, jog Europos parlamento populiarumo vien to nepakaks, nepakaks ir naujos rinkimų tvarkos. Ta piliečių iniciatyva, apie kurią kalbėsime šiandieną po pietų, galbūt veikiau sustiprins piliečių įspūdį, kad jie yra ir Europos piliečiai. na, piliečiai tarsi pavargė nuo Europos ir su tuo reikia kovoti. Ir jeigu to, ir čia aš manau, kad neturėtume pamesti iš akių nei vienos galimybės ir nei vienos turimas priemonės. Ponas Dafas sakė, kad peržiūrėjus rinkimų į Europos parlamentą tvarką, būtent to tikrai ir pasiektume. Norėčiau pasidalinti savo mintimis dėl tų išdėstytų keturių uh, punktų. Tai yra, pavyzdžiui, tie Europos parlamento nariai, kurie turėtų būti renkami pagal tarp valstybinius sąrašus. Aš čia kaip ir pritariu ponui pranešėjai, tačiau man kila klausimų dėl to skaičiaus 25, kodėl tiek ir nedaugiau. Kitas mano klausimas būtų štai koks. O kam tie 25 papildomi nariai? Ir kodėl nederėtų nustatyti taisyklės, pagal kurią jau pagal, dab, jau pagal dabartinį Europos parlamento narių skaičių galėtume nustatyti tą e, tarp europinį, tarp valstybinį e, kandidatų sąrašą. Apie tai, manau, vertėtų pamastyti. Ponas Dafas siūlė įsteigti rinkiminį organą, tai taip pat patraukė mano dėmesį. Taip, gal tai ir iš tikrųjų būtina padaryti. Tačiau turėtume aiškiai suvokti, kad šis rinkiminis organas iš vienos pusės būtų nepriklausomas, o kita vertus kad priiminant sprendimus būtų taip daroma nešališkai ir objektyviai. Ir jeigu to pavyktų pasiekti, tai tas rinkimų organas turėtų galėti uh, turėti galiojimą spręsti ginčius, kurie atsirastų rinkimų Europos parlamento metu. Ir aišku, e, piliečiai turėtų teisę, jeigu jiems kažkas nepatiktų, kreiptis į Europos teisingumo teismą. Na, toliau klausimas, e, kas gali dalyvauti rinkimuose į Europos parlamentą. Nurodytas 16 e, metų amžiaus e, tarpsnis. Aš manau, kad ir tiek ir piliečių iniciatyvoje, tiek ir rinkimuose į Europos parlamentą ši amžiaus riba yra gera. Na ir turime suteikti vis dėlto teisę piliečiams, kurie galbūt pagal nacionalinių uh, rinkimų tvarka tokios teisės neturi. Na ir jeigu mes harmonizuotume nacionalinę rinkimų tvarką, pavyzdžiui, įdėgiant proporcingų rinkimų uh, tvarką, taip pat uh, viena rinkimų die, diena, taip pat uh, jeigu sutaptų rinkimų nacionalinius parlamentus tiek ir Europos parlamento diena, tai iš tikrųjų leistų įtvirtinti Europos demokratijos teisėtumą. Dėkoju. Vodis e, ponui Demora, Vandemora iš Ispanijos senato. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėtis kalba toli nuo mikrofono. Adesso, va, eh, va bene. E, grazie, Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau, aišku, pirmą pasveikinti Europos parlamento narį Panadaf už jo iniciatyvą ir dėl to, kad pakvietėte į šias diskusijas ir, Europą, ir nacionalinių parlamentų narių, nes koordinavimas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų yra labai svarbus dalykas bet kuriuo atveju kaip nacionalinio Ispanijos parlamento narys e, turėjau labai nedaug laiko susipažinti su šią iniciatyvą e, ir su šio pasiūlymu, juolab, kad parlamentas greičiausiai turi daugiau laiko skirti šiems klausimai, todėl mano nuomonė nėra galutinė. Na ir mano ir politinė Na ir aišku, mes tai renksime bendrą mūsų partijos nuomonę, bet kuriuo atveju e, dėkoju iš galimybę išsakyti savo nuomonę, nes bet kokia iniciatyva, kuria siekiama padidinti Europos parlamento veiksmingumą ir teisėtumą, yra sveikintina, nes tai sveikina, stiprina ir demokratiją ir, aišku, Tai labai svarbi iniciatyva ir e, nacionalinių parlamentų na, nuomonė. Na, aišku, yra nemažai klausimų. Na, na ir svarbiausias dalykas yra, aišku, koordinavimas tarp e, derinimas tarp valstybių narių ir Europos parlamento rinkimų sistemų, nes atrodo kilas sunkumu Pavyzdžiui, Na, jeigu Europos parlamentą galima bus rinkimuose dalyvauti nuo 16 metų, o, pažiūrėjau, rinkimuose į nacionalinius parlamentus tik nuo 18 metų, tai tai keltų problemų. Nes, tarkim, 16-metis klausti savęs, kodėl aš galiu dalyvauti rinkimuose į Europos parlamentą, o ne rinkimuose į nacionalinį parlamentą. Taigi čia reikėtų daugiau derinimo. Na, siūlomas e, tarp Euro, europinės kandidatų sąrašas, tai yra puikia mintis, tai tarsi išryškina Europijos, europinę mintį e, ir jai tikrai pritariu. Turiu ir dviejonių. Uh, Pavyzdžiui, dėl regioninių rinkiminio apygardų tose valstybės narėse, kur yra daugiau nei 20 milijonų gyventojų, tai dėl to gali kilti problemų. Na, ir to pasakoja galbūt e, viskas bus interpretuojama netinkamai, na, bet ką darysi, čia tokia jau tikrovė. E, taip atsitinka ne vien tik tais Europos parlamente, bet ir mums apskritai politikoje, kad e, mes tarsi siekiame vieno konkretos dalyko, tačiau iš to išplaukia prieštaravimas. Mes norime daugiau Europos, tačiau jeigu kartu uh, stiprinsime ir regionus, tai mes tarsi stiprinzime ir, ir aukščiausią ir žemiausią lygmenį ir to pasakoje gali kilti prieštaravimų ir konfliktų. Aš manau, kad apie tai tikrai verta rimtai pagalvoti ir norime, aišku, išvengti problemų susijus ir su sienomis. Taigi čia tikrai reikia apie viską pagalvoti. Na ir kaip ten bebūtų, mes nacionalinių parlamento atstovai mielai dalyvausime šiuose darbuose ir tikrai palaikome šią iniciatyvą. Na, pavyzdžiui, e, jo konstatuojama dalis. Čia pasakyta, kad ES piliečiai, kurie gyvena ne savo kilmės e, valstybės narėse, gali ten balsuoti. Na, tai susijęs su gyvenamosios vietos e, valstybė. Pavyzdžiui, Ispanija gyvena daug kitų valstybių narių piliečiai, kurie, čia, kurie dalyvauja tiek e, rinkimuose Europos parlamentą, tiek ir e, vietos e, valdžios institucijų rinkimuose, savivaldybės rinkimuose. Na, Aš esu iš Valencijos regiono ir, pavyzdžiui, pas mus yra nemažai miestų, kuriuose e, daugiau piliečių iš kitų valstybių narių nei ispanų. Pavyzdžiui, Kanarų e, e, regiono vienas atstovas man sakė, kad e, yra panašiai ir pas juos. Taigi situacija valstybėse narėse skiriasi, galbūt jungtinėje karalystėje tikrai nėra taip, kad pas juos būtų daugiau ispanų nei britų, bet pas mus neretai būtent taip ir yra. Ir neretai e, tie žmonės tikrai dalyvauja apygardų rinkimuose savivaldybių rinkimuose, kaip ten dėkoju, dėkoju iš iniciatyvą, reikės ir toliau e, padirbėti šiuo, ties šiuo klausimu tam, kad rastume tinkamiausią sprendimą Europos demokratijos labui. Pirmininkas, dėkoju už pastabės mintis ir apskritai už diskusiją. Taip pat dėkoju ir už pasisakančiųjų entuzijazmą ir norą dalyvauti tolimesnėse diskusijose. Ir dabar ponas Haudikė, e, socialistų frakcijos narys ir konstitucinio konvento narys. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Esu iš socialistų frakcijos narys, esu konstitucinių reikalų komiteto narys ir taip pat norėčiau labai šiltai pasveikinti visus atvykusius. Na, iš tiesų, kai kartu su ponu DAF sutinkame dėl to, kad e, būtina mąstyti apie tas siūlomas reformas, kurias siūlo ponas Dafas savo dokumente. Na, tie siūlomi tikslai, tai yra gerinti e, rinkiminės sistemas, didinti dalyvavimą, o taip pat e, labiau suartinti Europos piliečius su parlamentu, tai visa, vis, visi tie dalykai yra būtini, juolab, kad pateikti e, statistiniai duomenys, kurie mus verčia susirūpinti dėl tos siūlomos formulės. Na, manau, kad dabartinė diskusija yra labai naudinga ir tikrai verta įsiklausyti visų nuomonę, nes. E, tiesą sakant, neužbaigsime šių diskusijų, jeigu nesužinosime, kokiu politiniu poziciju laikosi nacionalinių parlamentų nariai. Aišku, įskaitant ir skirtingų partijų nuomonę tiek Europos, tiek ir nacionalinių lygių. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tas mintis, kurių turime mes kaip politinė frakcija, o taip pat pasidalinti ir kai kuriomis dviejonėmis. Na, dėl daug ko nuomonė sutampa ir čia labai pritariu ponui Dafui, nesigilinsiu į tai, tačiau yra keturios rytis, dėl kurių reikėtų dar pamastyti. Na, pirmiausia, tai tokios rinkiminės sistemos reformos arba ta reforma, kurią siūlo. Ir tai reikšia, kad reikės reformuoti ir nacionalinės rinkimų sistemas. Visą tai yra labai sudėtinga. Pateiksiu pavyzdžių. Jeigu bus keičiamas balsavimo uh, amžiaus, e, amžiaus kiekvienose valstybėse narėse. Jeigu bus sprendžiama, kaip bus keičiamos apygardų sistema valstybės narėse ribos. E, taip pat e, atviri, pusiau atviri sąrašai rinkimams Europos parlamentą. Na, tai yra Europos parlamento pasiūlymas, bet bet jeigu juos įgyvendinti norėsime, tai reikės keisti nacionalinės rinkimų sistemas ir tai bus labai sudėtinga. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas. Siūloma sušaukti Europos e, kon, Sąjungos konventą vien tik šiam klausimui aptarti. Man, atro, man atrodo, ta mintis nėra pakankamai brandi. Na, Na, Europoje vyko svarbios politinės reformos ir Europoje susidurė su didelėmis problemomis, pavyzdžiui, ekonomikos rytyje. Ir todėl manau, kad čia situacija nėra tinkama sušaukti konventą vien tik šiam klausimui. Ir būtent ne, vadovo taryba, kuri prima sprendimą dėl konvento sušamų, tikriausiai mums nepritars. Ir Europos parlamento pageidavimas šiuo, šio linkme tikriausiai jam nepritars taryba. Na taip, diskusijos yra būtinos ir galbūt reikėtų atlikti tyrimą, koks poveikis būtų, jeigu būtų keičiama uh, sutartis, joje įtvirtintos nuostatos dėl rinkimų sistemos keitimas, visą tai aišku būtina ir svarbu, bet e, konventą šaukti vienčiam klausimui tikriausiai nėra tinkama, reikėtų ten aptarti daugiau klausimų. Na. Na ir, pažiūrėjau, vien e, mes kalbame apie ekonominį valdysiną ir dabar e, yra šešios direktyvos šiam klausimas. Dabar mes E, ir, ir nacionaliniai parlamentai turėtų renkti savo nuomonės, tai turėtų būti derinama ir tai toliau visi šie klausimai šiuo metu aptarimi. Na ir greičiausiai sutarsime dėl to, kad verta uh, mąstyti apie uh, sutarčių keitimą, galvant apie naują valdyseną. Būtent tokia uh, E, mūsų frakcijos nuomonė, kad būtent šiuo atveju galima būtų sušaukti konventą. Trečias dalykas. Sutinkame, kad e, verta yra ta mintis sudaryti tarp nacionalinės sąrašus, tačiau e, mes kaip frakcija turime tam tikrų dviejonių. Pirmiausia, esame susirūpinę dėl to, kad šis sąrašas nepims e, visų šalių, taigi čia nebus tinkamas atstovavimas. Ir nacionalinės nes partijos bus atstovavimas labai neproporcingai. Taigi aš manau, kad e, kai kurios šalis tai žiūrės kritiškai. Antra, kai kalbame apie šį sąrašą, tai mes bijome, kad bus tarsi dualinė sistema. Tai yra bus dviejų skirtingų uh, kategorijų na, parlamento nariai ir iš to kyla tam tikrų pavojų, kad pavyzdžiui, tame sąraše bus labai aiškios asmenybės, galbūt labai žinomos asmenybės, kurie bus įtraukiami šį sąrašą dėl to, kad jie gerai žinomi visuomenėje, dėl jų svorio visuomenėje ir galbūt tokiu būdu nebus e, tinkamai atstovaujamos ir partijos mus taip pat e, verčia susirūpinti ir tai, kad e, šitoks sąrašas bus labai toli nuo piliečių. Tie, su tiesulomis asmenė bus artimi piliečiai, nes jeigu bus dvigubas balsavimas, e, ir galbūt tie tame sąraše siūlomi nariai tikrai bus nežinomi piliečiams. Ir galbūt jie nesusilaikys nuo balsavimo. Taigi šio požiūriu turime nemažai dviejonių. Ir e, tiesiog išsakiau mūsų frakcijos dviejonės. Na, sutinkame su tuo, kad reikia nusibriežti kaip tikslą didesnį dalyvavimą rinkimuose, bet galbūt reikėtų galvoti apie kitokias formulės. Ar ne, kadangi jau kartą kalbame apie tokį platų reformų skaičių, tai galbūt, galbūt reikėtų pagalvoti, kad jeigu Gal, pavyzdžiui, galvojant apie frakcijų atstovavimą, e, reikėtų pagalvoti apie galimybę piliečiams rinkti frakcijų pirmininkus. Tai galbūt labiau priartintų ES piliečius prie parlamentų. Na, galbūt tai galėtų būti socialistas, liberalas, žalesis, e, e, konservatorius, jeigu jie būtų pasirengę kandiduoti, tai galbūt e, ir komisijos pirmininką galėtume rinkti iš tų sąrašų, kurie surinko daugiausiai balsų. Taigi mes norėtume tiesiog labiau išplėsti diskusijas, tiesiog atkreipiu dėmesį į mūsų dviejonės, mūsų mintis, kaip ten bebūtų, dėkoju ponu Dafui už tai, kad jis pradėjo šias diskusijas ir tiesiog norėjom perspėti, kad mm, reikia būti atsargiais, mes esame pasirengę mūsų frakciją įsiklausyti visų nuomonę, tačiau manau, kad kad e, diskusijas reikėtų išplėsti ir tikriausiai tų ir pasiūlymų bus daugiau. Dėkuoju ponui Haudigi. Ir dabar žodis ponui Tomui Kliokovskį iš Lenkijos. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, panie pirmininkė. Šios dienos aptariamas klausimas praeitą savaitę buvo svarstomas Lenkijos parlamento Europos reikalų komiteto posėdėje. Kaip ir kolegos anksčiau kalbėjo, noriu pasakyti, kad mano šalis dar neturi suformuotos pozicijos, nei vyriausybė, nei parlamentas jos nesuformavo dar šio klausimu, todėl tik tai trumpai jums pristatysiu, kaip diskusijos vyko Lenkijos parlamente šio klausimu. Pirmiausiai, Labai pritarta buvo pasiūlymui tokį dokumentą rengti, kad būtų didinamas susidomėjimas Europos parlamento rinkimais ir Europos institucijomis apskritai. Vertinimai buvo labai įvairialypiai, diskusija buvo pakankamai ilga ir pakankamai e, karštai vyko. Dažnai parlamento narių vienos frakcijos atstovų nuomonės šiuo klausimu skirdavosi. Kalbant apie rinkimų apygardas ir pusiau atvirų kandidatų sąrašų sudarimą, tai tokiu būdu Lenkijoje jau dabar vyksta Europos parlamento rinkimai, suskirščius šalies teritorijai 13 rinkiminių apygardų, todėl uh, Bendrai e, šis pasiūlymas buvo įvertintas teigiamai, nepaisant to, kad ne visi jam pritarė, bet dauguma Lenkijos parlamentarų tik tai šį pasiūlymą įvertino teigiamai, tam, kad rinkimai vyktų pagal regioninės rinkimų apygardas ir e, teikiant konkrečių partijų kandidatų e, kandidatūras. Kritiškai buvo sutiktas pasiūlymas Europinę rinkimų apygardą įsteigti papildomiems rinkimams, galbūt tai e, susijęs su neseniai bandomu įdėkti e, sprendimu panašiai organizuoti ir visos Lenkijos parlamento rinkimus. Buvo pareikštas e, nuogastavimas, kad tokia rinkimų sistema minimalizuotų praktiškai politinių partijų e, įtaką ir kad į parlamentą patektų tokie kandidatai, kurie galbūt neturėtų ten patekti. Kalbant apie Europos parlamento narių vietų pasiskirstimą, buvo pabrėžta, kad dabartinis vietų pasiskirstimas buvo nustatytas per ilgalaikės darybas, tai dabar vėl pakeisti e, tą vietų skaičių skirimą kiekvienai valstybė būtų pakankamai sudėtinga. Taip pat e, nebuvo teigiamai įvertintas pasiūlymas leisti dalyvauti Europos parlamento rinkimuose asmenims e, nuo 16 metų. Kaip minėjau, pradžioje buvo plačiai pritarta iniciatyvai e, siekiant suvienodinti e, rinkimų datą, na, tačiau techninių pobūdžių, e, pavyzdžiui, per dvi dienas balsuoti Europos parlamento rinkimuose ir surenkti rinkimus gegužės mėnesį, tai taip pat dauguma Lenkijos parlamentarų šiam pasiūlymui pritarė, tačiau diskusijos vyks ir toliau Lenkijoje šiuo klausimu ir aš manau, kad mes ateitie turėsime dar keistis nuomonėmis dėl šių pasiūlymų. Ačiū. Ačiū, žodis suteikiamas ponai Starkovskijui, mūsų komiteto vicepirmininkui. Jūs girdėjote iš daugumos pasisakymų, kad dauguma iš kolegų pritarė bendroms idėjoms, tačiau atskirai nemažai kritikos buvo išsakyta. Aš e, pamėginsiu čia velnio advokato vaidmenį suvaidinti ir išryškinti tam tikras problemas, kurias išvelgiu, kalbant ir aptariant jūsų pasiūlymus, taigi mums reikia apie jų sprendimą rimtai pagalvoti. Turėtume dirbti ir žengti žingsnis po žingsnio ir išanalizavus diskusijas valstybėse narėse, gali būti taip, kad šios idėjas atsigręš prieš mus pačius, kalbant apie rinkimų kampanijų finansavimą ir transnacionalinių kandidatų sąrašų sudarimą. Pirmiausiai, dabar mes negalime vykdyti rinkimų kampanijų europinių lygmenių reiškia, Europos politinių partijų rinkimų kampanijų. Mes negalime naudoti Europos politinių partijų, Europinių politinių partijų logotipų, pavyzdžiui. Taigi jas naudojant būtų galima susilaukti e, tam tikrų problemų. Ir jeigu pažvelgtumėte į Anglijos E, bulvarinės spaudos antraštės, kuomet e, jos parašytų per rinkimų kampaniją, kad Andrew Duff gauna e, rinkimų kampanijos paramą iš tos baisios kontinentinės Europos partijų. Tai galėtų išprovokuoti tam tikras nacionalistinio atspalvio diskusijas, teigiant, kad mūsų uh, E, politiniai kandidatai gauna paramą iš kažkokių neaiškių šaltinių, europinių federalistų. Taigi tai galėtų atsigręžti prieš mus pačius. Tokių idėjų įgyvendinimas. Antras pavyzdys, kurį norėčiau paminėti, susijęs su gera idėja parengti bendrą transnacionalinį kandidatų sąrašą siekiant uh, pažadinti visą europinę mūsų rinkėjų sąmonę ir įnešti naujų e, elementų į Europos parlamento rinkimus. Tačiau ta idėja, jos įgyvenimas galėtų būti pakankamai sudėtingas. Pirmiausiai, iš čia vykstančios diskusijos galime padaryti išvadą, kad tai nebus labai paprasta ir galėtume įsivaizduoti, kaip sudėtinga būtų eilės, kandidatų eilės tvarka tokio pabudžio sąraše sudaryti, sunku būtų pasiskirstyti vietas ir nuspręsti, kokiai valstybei kiek kandidatų galima tame sąraše turėti ir kokia eilės tvarka ten turėtų būti išvardinti. Taigi, kitas, kita problema iškyla su, yra susijusi su galimybė dalyvauti dviejose rinkimų sąrašuose vienu metu. Ir jeigu kandidatas yra nacionalinė sąraše, tai manau, kad e, jam būtų problemų kandidatuoti taip pat ir tame transnacionalinėme sąraše, e, nors kandidatai to ir norėtų patys, nes tai būtų tam tikrą prasme e, apsidraudimo galimybė. Tačiau ar tai patiktų rinkėjams yra kitas klausimas. Bet to Dar vieną pavyzdį norėčiau pateikti, jeigu Europos parlamento pirmininkas Buzekas, tarkim, kandidatuotų per e, Europinių sąrašą ir nacionalinėme sąraše būtų aukščiau mano kandidatūros, tai ką aš daryčiau? Aš balsuočiau už Lenką tame europinėme sąraše, nes jeigu jis per jį būtų išrinktas, tai mano galimybės patekti Europos parlamentą per nacionalinį kandidatų sąrašą būtų žymiai didesnis. Tai reiškia, kad e, e, rinkėjai e, taip ir elgtųsi. Tokia yra politinė realybė. Kandidatai taip pat elgtųsi atitinkamai. Taigi, žmonės e, nesivadovautų balsuodami e, kandidatų e, gebėjimais arba vertingumu, jie balsuotų už savo tautos atstovus. Taigi ta europinė idėja čia nelabai galėtų tapti kūnu ir netgi jos bandymas ją gyveninti galėtų pavirsti jokingu, nes vadovaujam, balsuojama būtų vadovaujantis e, nacionaliniais sumetimais. Taip pat yra kitų neiškių aplinkybių. Pavyzdžiui, jeigu kiekviena politinė partija sudarytų savo 25 kandidatų arba ilgesnį kandidatų sąrašą, e, būtų labai, kiltų nemažai kovų e, dėl kandidatų eiliškumo, nebent e, abicelės tvarka jie būtų išvardyjami, ar būtų numatyta 5 procentų, numatytas 5 procentų slengsnis, slengstis, e, riba galimybės patekti į parlamentą. E, visa, visas šias aplinkybės reiktų labai atidžiai apgalvoti, nes Jeigu to nepadarytume, tai e, rinkimų kampanijos procese e, e, tiek tokie sąrašai, tiek tokios idėjos būtų paprasčiausiai išjuoktos ir jomis pasinaudotų ES priešininkai. buvo pateiktas pasiūlymas e, kažkokį tokį bendrą mišrų sąrašą sudaryti tarp nacionalinio ir europinio sąrašo. Galbūt e, šį pasiūlymą vertėtų labiau išsameu apsvarstyti. Ačiū ponai Čarkovskiui. Da. Pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės taip pat ir komiteto pirmininkas turi galimybę pasisakyti ta galimybė yra svarbi, nes dabar mums bandoma įteikti, kad šiuo metu Europoje neegzistuoja europinių politinių partijų, kurios turi tokį įdirbį kaip nacionalinės politinės partijos, dėl to mes ir norėjome tos vieningos rinkimų sistemos. Taigi, norėčiau paklausti pranešėjo DAF, ar pagal jo sistemą 25 europiniai parlamentarai padidintų Europos parlamento narių skaičių, ar e, jie. E, ar tas skaičius numatytas e, bendrame dabartinėme Europos parlamento narių skaičiuje ir ar tai pakeistų atitinkamą vietų pasiskirstimą pagal valstybės nares, ir e, taip pat turėtų įtakos balsavimo sistemai, e, skaičiuojant pirmumo balsus arba jų neskaičiuojant atskiriuose valstybėse narėse. Partijų pageidavimas suteikti daugiau politinio svorio Europai nebūtinai reiškia, kad tie 25 kandidatai padėtų tą pasiekti, bet toks sąrašas sukeltų galbūt papildomų problemų, kurias aš ką tik minėjau. Dabar Kipro atstovas Tilienydis pasisakys, prašau. Ačiū, pirmininkė. Kipro parlamente mes dar ne iki galo šį klausimą aptarėme. Todėl esama skirtingų nuomonių, kurios labiau remiasi ne partijų pozicijomis, bet asmeninėmis parlamentarų nuomonėmis. Jau pirmiausiai norėčiau padėkoti e, pranešėjų ne vien dėl formalių priežasčių, ne vien dėl to, kad visi jam dėkoja, tačiau taip pat ir dėl to, kad e, jisai stengiasi apriepti savo pranešime galbūt ne visas galimas temas, tačiau pačias svarbiausias, taigi jis griebė jauti už ragų. Ir e, aptarė pačias svarbiausias temas. Kadangi mes jau daugelį metų dirbame politinį darbą, dalyvavome politinėje veikloje, puikiai suprantame, kad yra labai svarbu į politinius procesus, įtraukti piliečius. Ir todėl žmonėms turi susidaryti įspūdis, jie turi suprasti, kad Europa, kurią mes kūrėme, yra ir jų Europa. Iki šiol mes e, nelabai ne, ne sėkmingai šio tikslo siekėme ir paskutiniai Europos parlamento rinkimai parodė, neturėtume savęs bandyti apgaudinėti, kad e, mūsų pastangos neatneša vaisių. Jeigu mes norime laikytis tam tikros logikos ir siekiame idealios rinkimų sistemos, tai e, ir tokiu būdu bandysime e, dar e, labiau sustiprinti Briuselio biurokratiją, tai tikrai neišspręsime šių klausimų, kurios norime, kurias norime išspręsti idealumas, idealus sprendimas dažnai yra gero sprendimo priešas, todėl aš pritarčiau konvento sušaukimo idėjai ir kaip įmanoma greičiau. Jeigu rinkimų sistema turėtų būti tik papildomas elementas tarpusavio santykiuose tarp piliečių ir politikų, tai konventas vis tik tai turėtų būti pirmasis žingsnis siekiant uh, rimtos pokyčių pradžios. Buvo daug aspektų susijusių, aptarta susijusių su europinių kandidatų sąrašu, transnacionalinių kandidatų sąrašu. Ko yra tuo siekiama? Siekiama tuo įvesti naują e, visą europinę dimensiją. Ir e, anksčiau kalbėjo kolegos apie tai kalbėjo ir e, remiantis jų išsakytomis mintimis, galima būtų sakyti, kad jie teisūs, tačiau Europos rinkimuose ir taip yra pateikiami kandidatų sąrašai. Taigi, kodėl mes negalėtume į tą virš nacionalinį kandidatų sąrašą įtraukti visoje Europoje, pavyzdžiui, žinomų asmenybių. Ir būtų dėl jų balsuojama kiekvienose valstybėse narėse. Taigi tas kandidatų sąrašas galėtų egzistuoti lygiai grečiai su nacionaliniais kandidatų sąrašais. Idėja yra gera, problemų mums sukelia e, jos įgyvendinimo detalės. Tai mes turėtume tačiau pasistengti tokiu būdu suvokti ir e, pažadinti tą e, virš nacionalinės Europos parlamento reikšmės, Europos parlamento rinkimų reikšmės suvokimą manau, kad mes turėtume stengti stiprinti tą pan-europinę, visą europinę idėją ir pagrindinis jos skiriamasis bruožas ir yra europinis kandidatų sąrašas, taigi turėtume pritarti šią idėją. Dabar grįšiu prie e, komiteto pirmininko minčių. Manau, kad jis yra teisus, sakydamas, kad nereikia didinti bendro Europos parlamento narių skaičiaus. Manau, kad daugelis problemų, kuriuos minėjo kolega negali būti tokiu būdu išsprendžiamos. Valstybės, kurios dalyvauja rinkimuose ir e, kuriuose leidžiama balsuoti už europinį kandidatų sąrašą, turėtų atsisakyti dalies joms priklausančių e, kandidatų vietų Europos parlamente ir taip mes galėtume e, užtikrinti teisingą vietų pasiskirstimą e, tarp atskirų valstybių narių, galbūt atskiriams politikams skirtų, kiltų sunkumų, ar jie e, nori dalyvauti rinkimuose per nacionalinius ar per europinius sąrašus, na, tačiau tai jau yra detalės. Pabaigai dar norėčiau vieną aspektą paminėti. Turėtume pamastyti apie štai ką. Apie politinių partijų sistemos, kuri dabar veikia valstybėse narėse, patikimumą turėtume pagalvoti. Nes e, ekonomikos krizės akivaizdoje taip pat ir politikai susiduria su nemažai problemų, visi mano, e, tiksliau daugelis mano, kad politinės partijos negali užtikrinti piliečių gerovės. Todėl kalbant apie tuos pusiau atvirus kandidatų sąrašus, e, pasiūlytų idėjų įgyvendinimas būtų labai įdomus. Pavyzdžiui, e, piliečiai galėtų susijęti žinomas, e, žinomas visuomenės asmenybės kartu su tų asmenybių atstovaujamomis partijomis, tokiu būdu stiprinant ir atskirų politinių partijų autoritetą bei prestižą visuomenės akise. Taigi, manau, e, kad atskiri asmenys turėtų būti e, bent jau tiek pat svarbus, kaip ir atskiros politinės partijos, tam, kad nežlugtų visa politinių partijų sistema. Pirmininkas, ačiū labai. Nu, atiduok, kiek ten šnekėsi. Fuori della lista di partito, questo è un altro problema su cui. E, aš turiu pasakyti, kad mes dėkojame visiems už mintis dėl sąrašo. Toliau Europos parlamento narys. Ilčev. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš šią diskusiją stebėjau su dideliu susidomėjimu ir aš matau, kas mūsų laukia visa banga kritikos ir abejonių. Lygiai taip pat mūsų laukia didelė banga entuzijazmo ir aistros noro kažką įgyvendinti. Ši diskusija rodo, kad pranešimas yra Mm, labai dinamiškas, jis turėtų pakeisti e, šiek tiek stagnuojančią, pasenusią, atgyvenusią sistemą. Ir e, turėtume modifikuoti pačią rinkimų sistemą. Šis pranešimas iš esmės duoda labai aišku ženklą yra tarsi mūsų prašoma surasti geriausią e, tarpinį kelią tarp politinės etikos ir politinio pragmatizmo. Manau, kad toks palyginimas yra labai įdomus. Iš esmės, čia yra siūloma e, pateikti 25 transnacionalinio sąrašo kandidatus ir jie dalyvautų įvairiausių diskusijose ir aptarnėtų visus, visas politinės aktualijas. Tačiau turim suprasti, kad tai yra labai sudėtingas darbas ir matematikams, kurie turbūt e, turėtų suformuoti, surasti tam tikras matematinės formulės. Jos, e, manau, bus būtinos, tačiau jas bus labai sudėtingos. Andrew Duff Kita vertus, siūlau sukurti tam tikrą visą europinę, paneuropinę Europ... E, erdvę rinkimams. Mes iš savo pusės kaip ir sako Andrew Duff, e, suprantame, kad būtų labai gerai bandyti sukurti tam tikras regionės e, rinkiminės apygardas. Tačiau turim būti atsargus ir išmintingi. Sakykime, kad e, mes sudarome e, regioninę rinkimo apygardą. Tada mums iškils e, sunkumu dėl to, kad e, kai kuriuose regionuose prasidės mūšiai dėl e, regionės valdžios ir kandidatai taps įkaitais. Tokių ilgalaikių e, besitęsiančių mūšių įkaitais ir matysime aiškius, aiškias kaimynų varžybės. Kita vertus, aš e, e, iš esmės pritariu tam transnacionalinės rinkiminės apygardos sumanimui. Bendrai aš manau, kad e, nors sudėjomis yra ginčiamas, vis tik turim būti realistai, kai kurios šalis ES yra labiau išsivyšiusios ir neretai kitų šiek tiek labiau atsiliekančių valstybių e, piliečiai sudaro 30-40 procentų gyventojų, taip atsitinka neretai. Ir tie piliečiai E, nori pasinaudoti tos turtingesnės valstybės e, pasiekimais. Tačiau mes suprantame, kad ir ta valstybė, ta labiau išsivyšusi valstybė, e, jų nori, nes jie yra darbo jėga. Kai mes kalbame apie rinkimų suvienodinimą, kodėlgi mes negalime pagalvoti ir apie bendros pilietybės sukūrimą ateičiai. Tai būtų tam tikras Europos piliečių statusas, absoliutaus Europos piliečio statusas. Žinoma, reikėtų visų pirma e, paklausti ne tik matematikų nuomonės, bet ir tų asmenų, kurie yra gerai susipažinę su e, konvergencijos sistema, su sistemų suderinamumu nuomonės. Ir dabar grįžtu prie savo pasiūlymo. Nacionaliniai parlamentai vis dar diskutuoja e, šią problemą labai išsamei ir giliai, tačiau tai nėra e, visur. Aš esu tikras, kad kai kuriuose nacionaliniuose parlamentuose šiandien vykstančios diskusijos nėra pakankamos arba jų apskritai nėra, jos labai vėluoja. Ir nors 2014 metais mes jau norėtume, kad e, visi piliečiai ir europiečiai turėtų kitokią rinkimų sistemą, mes turėsim pasistengti, e, kad e, Andrew Duff idėjos įkvėptų visus žmonės. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį ponui Gapšiui iš Lietuvos. Dėkoju labai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjau, tikrai įdomus pranešimas ir buvo įdomu išklausyti diskusijas. Pirma, ką turiu pasakyti, tai kad sakysiu ne parlamento nuomonę, o savo asmeninę nuomonę, nes parlamentas mūsų dar nėra surengęs debatų šitą temą, bet manau, kad tikrai artimiausių laikų jie bus. Jeigu aš turėčiau šiandien įvertinti šitą pranešimą ir pasakyti, ar tai yra evoliucija ar revoliucija, tai aš pasakyčiau taip. Taip, iš politikų pusės žiūrint, tai yra revoliucija ir mes labai diskutuojam apie kai kuriuos niuansus, kai kurias techninės detalės, nes mus tai liečia kiekvieną dieną ir tai priklauso, ar mes busim išrinkti ar ne. Jeigu aš sakyčiau kaip rinkėjas, tai aš pasakyčiau, tai yra evoliucija, kurios greičiausiai aš net nepastebėčiau 2014 metais, jeigu ji ir vyktų. O dabar pasakysiu argumentus, kodėl aš taip galvoju. Lietuva turbūt yra tas dažnai galima pasakyti bandymo poligonas ir mes turime įvairių tipų sistemas rinkimų ir mišrę, ir proporcinę, ir e, prezidentą renkame tiesiogiai. Tai, tai neturės labai didelio poveikio. Ar mes įrašysim naują sąrašą ir 25 europarlamentarus rinksime kažkuriuo kitų būdu. Taip, politikams gal tai bus nauja atrakcija, o rinkėjai greičiausia net nepastebės. Vargu ar Lietuvos Respublikos premjeras išeis iš premjero posto vien tam, kad eitų į rinkimus į Europarlamentą. Aš tuo labai abejoju, nebent pabaigė savo premjeravimo kadenciją. Ar e, mes pastebėsim, jeigu pasikeis parlamentarų skaičius? Deja, bet ne. Lietuvoje pasikeitė praėjusiais Europarlamento rinkimais mes turėjome 13, dabar rinkome 12. Didelių debatų ar aštrių diskusijų dėl to, ar nuo to pasikeis kokybė, ar nuo to pasikeis kažkokia politinė aplinka, mes neturėjom. Ir tiek 13, tiek 12 Lietuvai yra, manau, patenkinamas skaičius ir ar vienu bus daugiau ar mažiau, tai neturės irgi didelės įtakos. Nemanau, kad turės tai ypatingą įtaką ir Vokietijoje, ar Ispanijoje, ar bet kurioje ES šaly, išskyrus mūsų vietinės diskusijas ir didelius debatus parlamentuose. Ką reikėtų daryti? Pirmiausia, aš manau, reikėtų pasižiūrėti iš e, rinkėjų pusės ir jeigu mes siekiame jų suaktyvinimo, mes turėtume pasižiūrėti, ko jiems reikia. Vienas dalykas - kaip mes prieiname prie rinkėjo ir ar mes prieiname prie jo iš vis kalbėdami apie Europos parlamentą, apie europinės temas. Ar nevirsta per daug dažnai, tai yra nacionalinių partijų kova, eilinė dar kartą per penkerius metus. Antras dalykas, kurį mes turėtume pasižiūrėti labai rimtai, tai yra balsavimo būdas. O kodėl mes nekalbam apie elektroninį, internetinį balsavimą? Gal tai yra būdas rinkėjams suteikti galimybę lengviau pabalsuoti? Gal tai yra tos naujos idėjos, kurių šiandien reikia? Ir aš tai sakau, nepaisant to, kad Lietuvoje mes e, prieš dvi dienas dar kartą atmetėme elektroninio balsavimo idėją, bet e, tai kuo puikiausiai gyvuoja Estijoje. Todėl aš manau, kad šiandieninė diskusija, kad ir kokia jin karšta būtų, yra per daug smulkmeniška rinkėjų požiūrį. Tai yra labai svarbi politikų požiūrių, bet labai ne, neefektinga ir nesvarbi rinkėjams. Ir nepaisant to, ar tai bus 2014, ar 2019, ar 2024, rinkėjai greičiausia to net nepastebės. Todėl su visa pagarba pranešėjui, aš manau, kad ta evoliucija yra reikalinga jin įvyks ir įvyks rinkėjams to nepastebint, bet jeigu mes norime, kad jie pastebėtų, mes turime dar atidžiau peržiūrėti ir dar įdėmiau pasižiūrėti, ko jiems reikia, o ne tik ko reikia politikams. Ačiū. Grazie, onorevole. Labai ačiū, Messer Šmitė. Konstitucinių reikalų komiteto vicepirmininkas. Aš e, turiu pasakyti, kad paprastai aš pritariu toms diskusijoms, kurias e, inicijuoja ponas DAF. Ir iš esmės e, mes su juo sutinkam ir diskusijos būna labai įdomios. Bet turiu pasakyti, kad <coughs> ši diskusija mane nuvylė dėl būtent tos priežasties, kad e, nesutinkame, kad egzistuoja pakankamai praktinių poreigių keisti. Antroje e, dalyje jūs sakote, kad kiekvienoje valstybėje narėje yra kitokios problemos susijusios su balsavimu dėl sąrašų ar kandidatų, ar dėl dienų nustatymų. E, jūs kalbate apie praktinę reikiamybę galbūt iš birželio į gegužę perkelti balsavimo datą. E, Bet iš esmės mes turim daugiau kalbėti apie rinkėjų aktyvumą. Apie ką mes dabar šnekam? Mes šnekam apie tai, kad reikia paversti rinkimų sistemą labiau federalistinę. Nei vienas iš kalbėtojų neminėjo tų realių praktinių problemų, su kuriomis mes susidarėme rinkimuose. Mes kalbame apie tai, kas mūsų nuomonė iš tiesų niekada netaps realybė bent jau kiek dar kadencijų, nes ne viena nacionalinė valstybė niekada su tuo nesutiks. Kamgi mes švaistom laiką ir diskutuojam apie tai, kas iš esmės yra pono DAF e, graži ateities vizija. Ar nereikėtų greičiau kalbėti apie dabar aktualias problemas? Aš kur kas labiau apie tai kalbėčiau. Šimtų procentų sutinku, kad reikia kažką daryti, kad pakeistume sistemą, kad padidėtų rinkėjų aktyvumas. Uh, tačiau čia šiame dokumente mes nekalbam apie tai, kad e, reikia kažkaip įkalbėti daugiau jaunimo balsuoti, greičiau mes kalbame apie tam tikrų federalistinių rinkiminių apygardų sukūrimą Europoje. Nes e, bent jau mano valstybė, aš vis dar traktuoju save kaip atstovaujantį valstybei, e, žmonės nebalsuoja dėl to, kad jie nepasitikė, dėl to, kad jie netiki politiką bendrai. Ir tuo, kad parlamentai pakanka realizmo jie netiki. Šis praneštimas tik patvirtina, kad nusivylimas Europos idėja yra teisingas ir pagrystas. Aš manau, kad šis pranešimas duotų priešingą rezultatą, o ne padidintų uh, piliečių susidomėjimą Europą ir piliečių supratimą, kodėl reikia kartu bendradarbiauti visiems ES. Ar jūs, ponė Daf, esate pasirengęs savo rinkėjams ir kitiems ES rinkėjams pasakyti, kad vienintelė priežastis, kodėl reikia pakeisti rinkimų įstatymą, e, yra E, tai, kad jų svajonės galėtų išsipildyti Europos organizacijoje per federalistinę sistemą. Aš manau, kad išgirdę savo rinkėjų reakciją jūs stipriai nusivilsite. Manau, kad žmonėms kur kas labiau rūpi konkrečios priemonės, kaip sumažinti biurokratiją, kaip sumažinti neefektyvumą ir visus kitus dalykus, kurie labai akivaizdžiai čia egzistuoja. Mes čia nediskutuoja, kiti turėtume apie tai, kaip suformuoti federaciją Europoje, o reikėtų pabrėžti problemas, kurios egzistuoja. Jūs tas problemas paminite, tačiau niekas kitas šioje diskusijoje jų nepastebėjo, išskyrus mane, nes kur kas gražiau yra kalbėti apie ideologinės filosofijas, negu konkrečias valstybių problemas. Gerbiamas Andriu, labai dažnai jūs pradedate daug įdomių diskusijų ir išdėstėte gražių vizijų ateičiai, tačiau ar nereiktų sutelkti dėmesį į konkrečias šiandienos problemas, o ne į tai, kas įvyks po 30 metų? La parola alla. Dabar žodis Papadimitrijų iš Graikijos. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθώ. Dėkuoju, pane pirmininkė. Susidomėjusi, seku šis įdomis diskusijas jau daugiau nei dešimt metų. Jorgas Atinopasopolius, tuomet ankstinis Europos parlamento pirmininkas jau buvo rengęs pranešimą skirtą šiai temai. Ir mano manimu yra visiškai natūralu, jog diskusijų metu išsakomas skirtingos nuomonės. Na ir kai mūsų EPP frakcijos diskusijose paaiškėjo, kad reikia daugiau laiko pamastyti apie tuos pokyčius, kuriuos siūlo savo pranešime ponas Dafas. Norėčiau atkreipti dėmesį į ketvirtą jo pasiūlymo punktą. Jis siūlo diskusiją, tiesioginį diskusiją tarp Europos parlamento ir tarybos, neįtraukiant į ją nacionalinių parlamento atstovų. Taigi man kyla klausimas, o tai kaip bus su nacionaliniu parlamentu vaidmeniu? Mano manimu, jie turėtų būti įtraukti ex ante ir apskritai viso proceso metu. Šiandieną išklausime ir Luksemburgo parlamento atstovą ir jis minėjo, kad dėl dabartinės tvarkos Europos piliečiams susidaro įspūdis, kad apskritai neapsimoka dalyvauti rinkimuose Europos parlamente, nes e, net tokiu būdu buvo neatstovaujama nacionaliniams parlamentam. Išklausiau ir pono Bamco iš Lordų rūmų ir jis lab, gan kategoriškai čia pasakė, kad nacionalinių parlamentų uh, parlamentarų visai nedomna stiprinti Europos parlamento vaidmenį. Aš dirbu nacionaliniam parlamente jau 20 metų ir tikrai čia negaliu pritarti. Na, dėl konvento. Visų parlamentinių asamblėjų atveju, bent jau daugumos jų atveju, paprastai laikomasi nuomonės, kad kuriant naują archi europinę architektūrą, e, svarbus tiek Europos parlamento, tiek ir nacionalinių parlamentų vaidmuo. Taigi čia apie nacionalinę dimenciją šiek tiek. Na, mes nacionaliniai parlamentai galbūt ne visuomet pritarėme ir sutinkame su tuo, kad uh, Europos parlamento nariai yra tiesiogiai išrinkti piliečių, nes jeigu mes neturime galimybės e, patys nešti savo indėlį į diskusijas į Europos parlamentą, tai tos diskusijos nebūtinai ir turi teisinį pagrindą. Ir jeigu norime pašalinti demokratijos deficitą Europoje, tai yra būtina diskutuoti apie lygiavertį santyki tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. E, konkrečiose valstybės narėse dėkoju. Dėkoju, ponė Papa Dimitrijų. Na, manau, jūsų pasisakymas parodė, kad tikrai labai svarbu kalbėti uh, apie visus šios klausimus bendrame kontekste. Na, čia turėtume galvoti ne vien tik tais apie rinkimų sistemą ir jos reformą, bet apskritai apie santykius tarp Europos, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų ir apskritai Europos Sąjungos sąrangą, bet negalime šiandien aptarti visko. Ponas Šolcis. Pone pirmininkė. Uh pasakysiu, kad ponas Dafas yra teisus. B ir C konstituojamo dalyje atkreiptamas dėmesį į tai, jog Europos parlamentas privalantis iniciatyvos. Na, labai susidomėjęs, sakau, šią diskusiją ir jį rodo, kad svarbu pagalvoti, kada yra tinkamas metas. Na ir po paskutinių E, rinkimų Europos parlamentą, bent jau tuomet tiek taryba, komisija, Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai, vyriausybės turėjo susėsti prie vieno stalo ir pradėti diskutuoti apie tai, kaip e, spręsti mažėjančių dalyvavimo rinkimuose Europos parlamentą problemą. problemą ir apskritai, ne vien tik tais, kai kalba eina apie rinkimus Europos parlamentą, bet apskritai apie rinkimus, nacionalinius rinkimus, savivaldybių rinkimus ir panašiai, ir dalyvavimo klausimą. Ir man kyla klausimas, e, kaip, e, ar demokratiškai dalyvauja e, piliečiai sprendimuose dėl Europos sąrangos, nacionalinių ir taip toliau klausimų. Aš manau, kad mes turėtume galvoti apie piliečių interesus ir galvoti taip pat apie tai, kiek mes kišamės į tokį dualinį e, Europinių institucijų dalyvavimą nacionalinėse politinėse sprendimuose ir apskritai. Ir iš kitos pusės, kaip nacionalinės e, institucijos dalyvauja e, sprendimų prieimėme. E, primant sprendimus Europos institucijose. Ir man atrodo, kad tokių diskusijų kaip ir nebuvo dis, galutinės nuomonės, nei, na, nei parlamente, nei, nei nacionalinėse parlamentuose. Tiesiog noriu pasakyti, ir čia beje veikiau mano asmeninė nuomonė šį klausimą. Taigi, Mes turime nuspręsti, kaip elgtis dėl šio pranešimo, bet kaip ten bebūtų, jame keliami teisingi klausimai ir manau, kad turėtume elgtis produktyviai su pono DAF keliamais klausimais ir nepritariu kolegai Mese Schmidt, kad jis tiesą sakant nukreipia dėmesį nuo tikrųjų e, piliečių interesų. Uh, Nes, nes rinkimų reforma yra svarbi, nes tai būtų priemonė, kuri leistų uh, piliečiams labiau dalyvauti, demokratiškai dalyvauti priimant sprendimus. Na, dar norėčiau pasidalinti keliom mintim uh, dėl to, kas sakė, or, tai yra dėl tų minčių, kas buvo pasakyta apie Europinės partijas ir jų dalyvavimą. Uh, Aš manau, kad mes turime tikras Europinės politinės partijas, jeigu neklysiu, jų yra dešimt. Na ir šiuo metu jos iš ES biudžeto gauna nuo 9 iki 10 milijonų eurų. Šios Europinės politinės partijos nėra savarankiškas savarankiški juridiniai asmenys, o tai yra asociacijos registruotos pagal Belgijos teisę. Tai reiškia, mes nepripažįstame šių, nepripažįstame šių Europos politinių partijų vaidmens ir kaip jos turi dabar pasirenkti rinkiminiai kampanijai iki 2014 metų, jeigu kaip jos turi įtakoti e, politinės mąstysenos formavimą, E, tarp ES piliečių. Taigi turime pagalvoti apie jų vaidmenį, jų statusą ir skaidrumą. Na, manau, kad reikėtų galbūt galvoti ne apie tas 25 papildomas vietas, o turėtume pagalvoti, koks yra realus politinis santykis tarp nacionalinių partijų ir europinių partijų. Ir čia yra politinės kovos klausimas. Pagalvokime ir paklauskime savęs, kokia nacionalinė partija atsisakytų savo interesų ir galbūt vietų uh, europinės partijos labai. Ir manau, kad formuluodami Europos uh, politiką turėtume pagalvoti ir apie nacionalinį lygį, vykdomąją valdžią ir uh, pagalvokime, kokia valstybė narė, kokia jos vyriausybė būtų pasirengusi žengti šį žingsnį europinių partijų labui. Taigi čia yra tam tikras uh, e, atitrukimas tarp politinių lyderių ir piliečių primant sprendimus. Apie tai turime galvoti ir galvokime apie tas kompetencijas, tuos įgaliojimus, kurie jau perduoti Europos Sąjungai. Čia yra tam tikras netitikimas, atotrukis, jį turime įveikti. Ir turime uh, galvoti ne vien tik tais apie rinkimų Europos parlamentą reformą, bet apskritai rinkimų į nacionalinės valdžios institucijas reformą. Apie tai turime diskutuoti toliau. Ar, pavyzdžiui, pagalvokime, neturėtų tos politinės Europinės partijos iš savo gretų rinkti, kad iš jų gretų būtų išrinktas tam tikras nuošimtis nuo visų ES parlamentų. Ne kaip papildomos vietos, bet kaip dalis Europos parlamentarų. Ir aš manau, kad reikėtų čia iš šios diskusijos traukti ir nacionalinės partijas, kaip jos viską įsivaizduoja. Ir šios dimensijos mums tarsi ir pritrūksta. Ir tai tik didina uh, atotrukį tarp to, uh, e, kaip piliečiai viską mato. Tai yra atotrukis tarp to, kas yra sprendžiama Europinių lygių ir tas, to, kas vyksta vietoje, nacionalinių lygių. Nes, man rodos, piliečiai nusivylę ir nebeaktyvus rinkimuose, todėl, kad jiems tarsi atrodo, kad apskritai vis tiek niekas nevyks ir niekas nedaroma. Aš manau, kad uh, Taip atsitinka dėl to, kad e, jiems yra įspūdis, jog politikai neatsižvelgia į jų konkrečius poreikius. Taigi aš manau, kad reikia galvoti ne vien tik europinis klausimas, bet ir apie nacionalinius. Na, pabaigai. Galbūt konventas iš tikrųjų būtų tinkamas metodas, e, ar tai būtų kažkokia asamblėja, ar konventas, kaip tai beivartytume. Tai būtų ta vieta, kur susitektų, susitektų tiktų tiek europinių, tiek nacionalinių institucijų atstovai, nevyriausybinės organizacijas, nes manau, kad tai yra bendra problema, kurie apima visus lygmenis ir reikia bendro sprendimo. Aišku, visas šis užmojas e, didelis, nemanau, kad e, viską pavyks įspręsti iki 2014 metų. Neskubėkime, nes po trejų metų vėl teks susėsti ir konstatuoti, kad e, dalyvavimas rinkimuose vėl sumažėjo ir teks grįžti prie to paties, tos pačios problemos sprendimo. Dėkoju. Vėlgi buvo keltas Europos partijų klausimas. Na ir nauja mintis yra tai, kad e, gali kilti kompetencijų konfliktas tarp nacionalinių partijų ir europinių partijų. Ir aš čia tarsi išvelgiu trečią hipotezę. Tai yra, kad e, be e, pono DAFO siūlymo, tai yra Europinė sąrašo, kuriame būtų 25 kandidatai, bei pasiūlymo rinkti tiesiogiai be kitako ir komisijos pirmininką, dabar tarsi išsirutuliojo mintis, kad um, nacionalinėse sąrašuose turėtų būti numatyta tam tikra kvota europinėms partijoms, kurios galėtų siūlyti kandidatus. Ir dabar kolega Golidinandžiai iš Vengrijos, prašau. Köszönöm a szót, elnök úr. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Kadangi esu naujas Vengrijos nacionalinio susirinkimo narys, Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame sustikime. Iš Vengrijos atvykome dviese ir abu su kolega dirbame tiek konstitucinio reikalų, tiek kitose Vengrijos parlamento komitetuose. Ponas Messerschmidt minėjo labai svarbę problemą. Jis kėlė klausimą, kodėl taip skeptiškai nusiteikia Europos piliečiai institucijų atžvilgių. Mūsų Komitetas Vengrijos parlamente įsteigė savo pakomitetį, kurio užduotis yra išsiaiškinti 2006 metais policijos vykdytų išpolių prieš demonstrantus aplinkybės ir priežastis. Sakymą taip elgtis policijos struktūros gavo iš viršaus, labai apgalėstaujame, kad Taip įvyko ir labai gaila, kad ES nesėmė jokių veiksmų, kad pradėtų arba kad būtų atlikusi tų aplinkybių tyrimą, e, siekiant įsiaiškinti visas aplinkybės. Tuometinis komisijos narys Fratini nesėmė jokių veiksmų ir nepritaikė Vengrijai jokių sankcijų už e, jos policijos veiksmus. Žinote, kad dabar Prancūzijos atžvilgių yra imamasi priemonių, kuomet Prancūzijoje susidurima su problema, kuri žinoma taip pat ir kitose ES valstybėse narėse ir mes jau ištisus dešimtmečius bandome šią problemą spręsti. ES negali pasiūlyti jokių apčiopiamų problemos sprendimo būdų, dėl to ir kyla toks skeptiškumas. Pono DAF pranešime aš pritariu tik bendrai diagnozijai. Kiti pasiūlymai, man atrodo, šiek tiek keistokie. Diagnozija yra labai aiški, egzistuoja nusivylimas ES piliečių akise, tuo tarpu ponas Daf spainio tarpusio priežastis ir pasiekmes. Priežastis nėra tos, kad nerandame teisingų atsakymų į E, kylančius klausimus. Priežastis yra tos, kad Europa, e, kaip ir anksčiau, yra susiskaldžiusi tarp rytų ir vakarų, buvusios komunistinės valstybės ant popieriaus yra lygiai teisės, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Matau čia ponę Gurmei, e, socialistų partijos, kuri tuo metu įsakė naudoti smurtą prieš e, demonstrantus Vengriją atstovę. Taigi ant popieriaus mes atrodome lygus, tačiau iš tikrųjų žmonių gerovės skirtumas yra labai didžiulis ir žmonės praranda kantrybę, e, darbuotojai nėra apsaugomi jų teisės. Negerbiamus ES negali pateikti atsakymų į klausimą, kodėl Slovakija galėjo būti priimta į ES tokiamis aplinkybėmis, kai vis dar galioja Benešo dekretai, kurie yra žalingi Vengrijos ir Vokietijos piliečiams. 10 procentų visų ES paramų, paramos lėšų yra prarandami dėl e, korupcijos pritariu visiems, kurie kritikuoja vykdomas e, reformas ne dėl to, kad reformų nereikia vykdyti, bet dėl to, kad ponas Daf nagrinė šias problemas nesiremdamas piliečių požiūrių. E, Kaip mes jas įspręsime, visiškai nesvarbu, tačiau pagrindinė problema yra e, panaikinti demokratijos trūkumą ir pagrindinė užduotis, kuri mūsų laukia, ar mes tą pasieksime stiprindami federalinį lygmenį, ar per europinius e, bendrus kandidatų sąrašus. Tai yra kitas klausimas. Galbūt ES valstybės narės tik e, prabus iš letargo miego, suvokdamos, kad ES yra tik tai šydas, žmonės nori daugiau tautinės tapatybės ir e, stipresnės tautinės valios. Kuo toliau rinkimų sistema bus nutolas nuo piliečių, tuo mažiau jų domėsis ES, dauguma iš jų ES suvokia tik tai kaip mėlyna vėliava su geltomis žvaigždutėmis. Taigi ES negali pateikti jokių tikroviškų atsakymų į kylančius klausimus. Dabar norėčiau dar pakalbėti apie tam tikrus e, dalykus susijusius su politinėmis partijomis e, pranešime antrojo punkto šeštoji dalis. Kaip teisininkas žinau, kad e, didžiausios problemos kyla dėl smulkmenų, taigi negalime iš pasiūlymo matyti, kaip veiks ši sistema. E, dabar siūloma e, reforma yra pasmerkta žlugti, dar neprasidėjusi, nes e, yra rengiama pagal Lisabono sutartį. Mes sutarčiai nepritarėme, tačiau aš nematau jokių Lisabono sutarties nuostatų šioje siūlomoje reformoje, neižvelgiu jų. Žmonės klausia savęs ne apie tai, ar bus reforma ar ne, jiems svarbu, kaip ji bus vykdoma, o ji bus vykdoma neatsižvelgiant į rinkėjų pageidavimus, nes nebus rengiami referendumai, o tie ta transnacionaliniai bendri europiniai kandidatų sąrašai ir naujos institucijos, kurios turėtų būti kūriamas, pavyzdžiui, ES rinkimų komisija, tik dar labiau atstums žmonės nuo Europos idėjos, jeigu bus e, e, sudaromi transnacionaliniai sąrašai, kurie bus netgi svarbesni už nacionalinius, tai, tai ne tik pykdys žmonės, tačiau jie traktuos tokį žingsnį kaip antidemokratišką. Taip pat man nepritariu idėjai sušaukti konventą. Laimiai pirmasis uh, Konstitucijos konventas žlugo, e, tuo metu šis konventas taip pat pasmirktas žlugti, nes tokio pobūdžio e, institucijos jau e, iš pat pradžių e, veikia atstuminčiai, e, yra biurokratiškos ir negali atspindėti piliečių interesų e, per juos yra teikiama parama neatsakinga e, jungtinėms valstijoms ir bandomas įgyveninti idėjas neatsiklausus žmonių, tačiau ši diskusija, mano nuomonė, yra svarbi ir tikrai džiaugiuosi, kad ir kita pusė jose yra išklausoma. Ačiū. Grazie per i suoi no. Adaf eh, <laughs> un po all'Europa. Ačiū už jūsų tartą ne ponui Dafui ir jo pranešimui. ši diskusija vers mus dar rimčiau apmastyti visas aplinkybės. Šios teikiamas pana Libjankė, Portugalijos parlamento konstitucinio reikalų komiteto nariui. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Pono DAF pranešimo klausimas dar nebuvo aptartas Portugalijos parlamentinėje asamblėjoje. Mano partijos, Portugalijos socialistų partija taip pat šio klausimo nesvarstėme. Taigi viskas, ką šiandien pasakysiu, bus tik mano asmeninė nuomonė ir paužiūris. Tiesą sakant, manau, kad pono DAF parengtas pranešimas yra plataus masto bandymas rasti atsakymus į klausimus. kurias minėjo komiteto pirmininkas Kazinį. Sustikimo pradžioje jis kalbėjo apie grėsmę Europos parlamento rinkimams tapti sunkiai įgyvendinamais, galimybė jiems vykti tik tai nacionalinių kampanijų kontekste. Tai reiškia, kad Europos parlamento rinkimai e, niekuomet per juos nepasiekiama europinės integracijos tikslo. E, 2014 metai siūloma data, mano nuomonė, yra per artima. Tačiau nepaisant to, nereiškia, kad neturėtume per tą laiką stengtis judėti mūsų manimų teisinga linkme. Pavyzdžiui, priimant sprendimus dėl vienodo E, rinkėjų amžiaus, dalyvaujant Europos parlamento rinkimuose viso Europos Sąjungoje dėl e, vietų pasiskirstimo, dėl europinių kandidatų sąrašų, transnacionalinių kandidatų sąrašų. Neseniai girdėjome komentarus dėl ką tik išsakyti komentarai buvo pakankamai radikalūs, e, bandant neikti netgi apskritai ES e, egzistavimo prasme. Kitaip tariant, e, aš noriu pabrėžti, kad mes vis tik tai siekiame Europos integracijos. Ir prieš baigdamas noriu pasakyti, kad politinių partijų, idėja, kad politinės partijos veikiančios europiniu mastu iki šiol dar nėra e, sugebėjusios įgyvendinti europinių lygmenių užsibrėžtų tikslų, yra susijusi su ta aplinkybė, kad tos partijos iki šiol neturėjo sąlygų parengti Europos rinkimų manifestą ir būti atstovaujamas e, Europos parlamente bei e, neturi šios partijos galimybės atstovauti visos Europos visuomeniai. Todėl aš manau, kad e, gyvybiškai svarbu yra susitarti dėl tam tikrų bendrų rinkimų veiksmų ir stengtis, kad mūsų europinės idėjas pristatytų europinės politinės partijos bei stengtis sudaryti transnacionalinius e, kandidatų sąrašus. Ir ta idėja yra visiškai pagrįsta. Nežinau, kiek turėtų būti tame europinių kandidatų sąraše kandidatų 25 ar kitas skaičius. Ir, uh, siekiant užtikrinti, kad visos ES valstybės ir e, visi visuomenės sluoksniai būtų atstovaujami tame kandidatų sąraše. Žinau, kad diskusija tik prasideda ir e, diskusijos eigoje turėsime daugiau dėmesio skirti e, tam transnacionaliniam atstovavimo lygmenių Europos parlamente. Aš manau, kad toks bendra europinis kandidatų sąrašas yra būtina prielaida siekiant įgyvendinti Europos politinės platformas, kur, kurias parengė Europos politinės partijos ir tai gali skatinti ES politinę integraciją. Ačiū labai. Dabar ponui Lainėm išteikiamas žodis. Jis yra buvęs šio komiteto pirmininkas. Prieš man pradedant eiti šias pareigas Dabar jis vadovauja aplinkos apsaugos komitetui, žodis ponui Laininui. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos, džiaugiuosi vėl sugrįžęs į Konstitucinį reikalų komitetą, būdamas aplinkos komiteto pirmininku, turiu spręsti labai daug klausimų, todėl negaliu dažnai ateiti į jūsų komiteto posėdžius, bet šis klausimų ratas mane domina jau daug metų, nuo to laiko, kai pradėjau dirbti šiame parlamente, ši tema tapo strateginiai strateginės svarbos Europos demokratijai ir taip pat e, Europos rinkimų sistemos raidai. Europos parlamento rinkimai vyksta jau 30 metų, tačiau kiekvienais metais konstatuojame, kad rinkėjų aktyvumas vis mažėja. Aš pats tris kartus dalyvavau Europos parlamento rinkimų kampanijoje. 99-aisiais maniau, kad kampanija vyksta blogai ir tai susiję su tuo, kad žmonės baiminasi euro įvedimo. 2004-aisiais euras jau buvo įvestas, rinkimų kampanija vyko dar blogiau, tai aš maniau, na gerai, žmonės baiminasi plėtros ES, bent jau Vokietijoje. Ta tema buvo labai eskaluojama 2009-aisiais ir euras jau buvo įvestas ir plėtra įvyko, rinkimų kampanija vyko dar blogiau Europos parlamente parlamentą. Mes konstatuojame, kad Europos piliečiai nesupranta, kodėl jie turi dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, nes iš tikrųjų tai nėra europiniai rinkimai e, e, vyksta 27 atskirų valstybių narių nacionaliniai rinkimai su atskiromis nacionalinėmis rinkimų kampanijomis. Ir mano partija, kuri yra nusteigusi labai proeuropietiškai, visą laiką bando per Europos parlamento rinkimų kampaniją pasiūlyti rinkėjams kokias nors nacionalinės svarbos temas ir klausimus, nes e, opozicija visą laiką bando. E, egzaminuoti per Europos parlamento rinkimus e, valdančiasias partijas. Taigi galime pasakoti, ką norime, tačiau Europos, e, Europos parlamento rinkimais piknaudžiauja nacionalinės partijos, nes europinės temos rinkimų kampanijos metu yra visiškai nesvarbios. Žiniasklaida veikia taip, kaip jinai visą laiką veikia. Žiniasklaidai reikia uh, kovos dėl valdžios, konkurencijos, e, reikia skandalingų įvykių. Per Europos parlamento rinkimus tokių dalykų žiniasklaida negauna. E, ir todėl viskas apsiriboja nacionaliniu lygmeniu. Taigi galiu tik tai pasakyti, kad loginė Europos rinkimų įvedimo 79 metais tasa tuo metu šis klausimas buvo e, tikrai labai intensyviai svarstomas, daug pasipriešinimo, jam buvo daug skeptiškumo ir tikrai prireikė daug laiko, kol politinėje arenoje šis klausimas pribrendo ir kol galų gale e, buvo suprasta, kad negalima siūsti į Strasbūrą tik nacionalinių parlamentų delegacijų, tuomet visas Europos parlamento darbas vyko Strasbūrė ir šeštajame dešimtmetyje tai galbūt buvo normalu, tačiau septintajame ir aštuntajame pastebėjome, kad ta sistema neveikia, reikia tiesiogiai rinkti Europos parlamento narius ir praėjus dabar 30 metų atėjo laikas, kuomet mes turime pereiti į kitą etapą. Privalome paversti Europos parlamento rinkimus tikrais europiniais rinkimais. Aš pranešime rengiau pranešimą dėl Europos, Europinių politinių partijų statuto kuris buvo patvirtintas 2004 metais e, prieš e, Europos parlamento rinkimus. Tuo metu ES pirmininkavo Graikija ir jos pastangų dėka sugebėjome tą pasiekti. Ir net ir svarstant tą Europos politinių partijų statutą buvo pareikšta labai daug abejonių Prancūzijos, Portugalijos, Luksemburgo, Belgijos ir Graikijos politinė situacija yra tokia, kad e, partijos negali būti finansuojamos iš juridinių asmenų visose kitose valstybėse, tai yra įmanoma, man atrodo. Taigi, kaip e, čia išspręsti problemas europinių lygmenių ir tik susilaikius Graikijai buvo galima patvirtinti tą teisės aktą. Taigi europinės partijos dabar turi savo veiklą, jų veiklą reglamentuojantį statutą, tačiau jos negali veikti. Taigi E, tai nėra kažkoks tai mm, masonų grupė arba e, kokią nors kitą pobūdžio organizaciją. Partijoms reikia valdžios, e, parlamento narių mandatų, kad galėtų gyveninti savo interesus. Europinės partijos viso to neturi, negali netgi normalios rinkimų kampanijos vykdyti, taigi E, šis klausimas nepajudės į priekį, jeigu neleisime Europinėms politinėms partijoms e, kovoti dėl politinio pasitikėjimo mandatų. E, Dešimtame dešimtmetyje buvo parengtas pranešimas Europos parlamente, kuriame buvo reikalavime 10 procentų Europos parlamento narių vietų paskirstyti arba išrinkti 10 procentų Europos parlamento narių per europinių kandidatų sąrašą. Taigi visus šios argumentus mes girdime jau 10 metų ir labai man gaila, kad tie argumentai nuolat kartojasi. Ir Pim Fajo, kolega iš Luksemburgo, visą laiką remiasi argumentais, kurie mano nuomonė nėra pagristi. Ir e, Aš manau, kad e, e, piliečiai e, nenori kandidatų iš skirtingų valstybių. Mes šiuo metu gyvename žiniasklaidos visuomenėje, viskas vyksta, rinkimų kampanijos vyksta per televiziją, internetu ir jeigu parengtume tokį bendrą rinkėjų, e, tiksliau kandidatų sąrašą, tai būtų labai įdomu žiniasklaidai iš karto prasidėtų diskusijos, nepaisant to, kad mes gyvename tokiame Babelio bokšte, kur daug kalbų yra kalbama, tačiau manau, kad žiniasklaida vis, iš, vis tik tai pasigautų tą mintį ir bandytų įprasminti Europos parlamento rinkimų idėją. Manau, kad jau pribrendo laikas per Europos parlamento rinkimus suteikti kiekvienam rinkėjui du balsus. Vienu balsu jis balsuotų, vieną balsą galėtų atiduoti už nacionalinių kandidatų sąrašą, remiantis dabar galiojančią sistemą, e, o e, kitą balsą jis galėtų panaudoti ir atiduoti už bendrą europinių kandidatų sąrašą. Ir e, taip būtų atspindėtas dvigubas ES e, teisėtumas, kuris yra užfiksuotas ir e, sutartise, nes ES yra tiek valstybių sąjunga, tiek ir piliečių sąjunga ir Maastrichto sutartie jau e, buvo užfiksuota ES pilietybės savoka ir praėjo 20 metų jau mes čia visiškai nepasistumėjome į priekį tą idėją įgyvendinam. Jeigu 2014 sugebėtume jau ją įgyveninti būtų šaunu, galėtume tą padaryti ir 2019-aisiais, reikia tik tai tikėti šią idėją ir šią temą. Bandoma argumentuoti, kad kandidatai yra per toli nuo rinkėjų. Aš gyvenu šalyje, kuri turi ne, 82 milijonus gyventojų ir ten visi pagrindiniai kandidatai yra tiek nutolę nuo rinkėjų, tiek labai arti jų dėl to, kad jų veidai nuolant šmėžuoja žiniasklaidoje. Uh, E, sudarant europinių kandidatų sąrašą, jį patektų, e, manau, žinomi atskirų valstybių narių kandidatai ir žiniasklaidos padedami jie dar labiau išpopuliarėti. Taigi, e, Andriu Daf nuveiktas darbas yra labai plataus masto, galbūt netgi per daug ambicingas būtų galima uh, nemažai detalių galbūt išbraukti iš šio pranešimo, tačiau svarbiausias aspektas yra būtinybė turėti ne tik nacionalinius kandidatų sąrašus, tačiau taip pat ir europinius kandidatų sąrašus tam, kad galėtume diskutuoti europiniais klausimais ir gyventi europinę demokratiją. Mums reikia pakeisti sutartį. Geriausias būdas būtų sušaukti konventą, tačiau Galbūt galėtume paieškoti ir kitų alternatyvų. Pasirašysime narystės sutartį su Kroatija, timiausių metų su kitomis valstybėmis narėmis ir yra nemažai galimybių e, kitais būdais išspręsti mūsų dabar aptariamus klausimus. Na, paskutinis pastebėjimas siekiant to struktūrinio persilaužimo ir e, stiprinant Europos lygmenį, mes visą laiką susidursime su pasipriešinimu iš Europos e, priešininkų, skeptikų pusės, kurie mano, kad tokių idėjų gyveninti neįmanoma. Tačiau e, tų priešininkų skaičius didėja ir dėl to, kad nacionalinių partijų E, kadrams nepatiks toks, e, tokios idėjos pasiūlymas, e, nes mes bandome dabar kurti ES mastų politinius fondus. Mano šalyje veikia pakankamai galingi politiniai fondai Konrado Denauerio, Friedricho Eberto, Naumano, Heinricho Biolio. E, jie smarkiai priešinasi Europinių fondų idėjai, nes mano, kad e, dėl to sumažėtų jų įtaka. Tuo tarpu tokie fondai jau du metus veikia ir e, valstybių politiniai fondai su tuo susitaikė, gerai bendradarbiauja. Aš manau, kad Europos parlamento rinkimuose reiktų kažką panašaus padaryti, nes padėtis susijusi su Europos parlamento rinkimais nėra gera. Kolega iš Vengrijos teigia, kad e, ji yra bloga dėl mūsų vykdomos blogos politikos. Taip ir ne, mums reikia geresnės politikos, kad pagerintume žmonių padėtį, tačiau diskusija, kaip tai padaryti, nevyksta. E, kada vyksta ta diskusija? Galbūt e, likus trims savaitėms iki Europos parlamento rinkimų ir po to visiškai pamirštama apie Europą, nebent Briuselėje kyla kyla kokiu nors skandalu. Taigi matote, kaip man smarkiai rūpi šį klausimą, aš jau dešimt metų jais domiuosi. E, manau, e, norėčiau pasiūlyti Endriu, kuomet bus balsuojama dėl jo pranešimo, galbūt reiktų e, atsisakyti tam tikrų aspektų, kurie kelia grėsmę nacionalinėms konstitucijoms, nacionalinėms politinėms struktūroms, bet tie strateginiai svarbiausi punktai, europinis kandidatų sąrašas yra pats svarbiausias tavo pranešimo aspektas, galbūt tarp vyriausybinės konferencijos kontekste arba e, konvente reikėtų šį klausimą apsvarstyti ir priimti dėl sprendimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Lainin. Toliau. Prancūzijos senato atstovas. D'avoir organisé cette euh, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Daf, labai dėkoju už tai, kad e, suorganizavote šiandienos posėdį. Esu labai dėkingas už tokį pristatymą pranešimo ir sureaguodamas į paskutinio kalbėjusią pasisakymą, kuris e, teigia, kad techniniai aspektai bus nusumti vieną šoną, e, norėčiau pasakyti, kad mums įdomu būtų sužinoti kai kuriuos iš jų. Pirmiausia, tvarkaraštis. Aš nežinau, ar mes spėsim iki 2014 metų pakeisti įstatymą, tačiau aš vis tik sveikinu Jūs pradėjus šią diskusiją jau dabar, kadangi tai labai aktuali tema. Aš norėčiau paminėti tik vieną aspektą. Prancūzijos senatas neseniai suorganizavo diskusiją apie vadinamas teritorinės ar nacionalinės rinkiminės apygardas tik senate apie tai kalbėjom. E, Prancūzijos nacionalinė asamblėja dar turės savo nuomonę suformuluoti, bet jau tai, kad vyksta tokios diskusijos, rodo, kad ta problema mums rūpi. E, Prieš e, analizuodamas pono DAF pranešimą, aš norėčiau priminti, kad yra labai svarbu turėti galvoje, kad ES rinkimų tvarka yra fundamentalios reikšmės. Gali kaip tam atrodyti, kad tai yra tik tai techninės priemonės iš pirmo žvilgsnio, bet iš esmės mesgi stengiamės tokiu būdu e, sustiprinti demokratiją, kas kaip galima sustiprinti Europą ir Europos tapatybės jausmą. Mes nenorime nuslėpti realybės ir e, parodyti, ką mūsų piliečiai galvoja, e, Mūsų piliečiai dėl finansų krizės dar labiau sobejojo finansų krizę. O kai kalbame apie demokratijos ir Europos sutvirtinimą, turime e, nepamiršti, kad reikia gerbti nacionalinių institucijų ir valdžios e, agentūrų tapatybę, identitetą. Reikia pagalvoti ir apie Europos bei valstybių narių savivaldybių santyki. Like, aš norėčiau paminėti keletą pono DAF pristatymo techninių elementų. E, štai jis kalba apie Europos parlamento narių e, neliečiamybę ir privilegijas. Tai yra aktuali tema ir nacionaliniuose parlamentuose. Septynis mėnesius aš kartu su savo kolegomis Senate dirbu specialiai įkurtame komitete, kuriame mes bandome įvertinti viską, kas vyksta nacionalinių lygių, regioninių rinkimų lygių Ir mums būtų labai sunku sukurti Europos lygio taisyklės, jeigu nesuve, nerastume ryšio tarp e, skirtingų valstybių narių rinkimų sistemų. Buvo iškeltas klausimas, kada turėtų e, būti leidžiama balsuoti, ar nuo 16 metų, ar nuo 18. Tai nėra tik europinis reikalas. Aš manau, kad Europoje būtų labai sunku nustatyti skirtingą balsavimo amžių ar 16 ar 18 turėtų būti visi vienodai e, leidžiami balsuoti. Būtų keista, jeigu žmogui būtų leidžiama balsuoti Europos rinkimuose, o nacionaliniuose rinkimuose ne. Tas pats pasakyti nėra apie kitas teisės, pavyzdžiui, baudžiamoji atsakomybė. Su tuo būtų susijusi su balsavimo amžiumi. Dar vienas momentas, tai jau paskutinis. Kad nepasirodytų, kad aš kalbu tik apie techninius klausimus. Bet mano paskutinis techninis pasisakymas yra susijęs su uh, kitų šalių piliečių padėtimi. 4 milijonai žmonių uh, būtų šios detalės paliečiami. Ne, jau prisiminkim, ką sakė kolega iš Luksemburgo, bet uh, prisiminkim, kad kartais yra tokių ekstremalių situacijų. Kaip galime pripažinti E, žmonių turinčių leidimą gyventi, bet neturinčių pilietybės teisės. Kaip tie žmonės gali būti atstovaujami Europoje, e, valstybėse narėse ir savivaldybėse. O paskutinis e, mano pasisakymas bus politinis labiau. Ir aš manau, kad jis gal yra svarbesnis, negu jums iš pirmo žvilgsnio pasirodys. Ketvirtasis pasiūlymas yra susijęs su paneuropinės rinkiminės apygardos sukūrimu. Buvo paminėti tam tikri skaičiai, bet aš prie jų negryšiu. Sutinku su tuo, ką siūlo ponas Dav. Matematikai turės, specialistai tą problemą išspręsti. Aš nekalbėsiu ir apie rinkimų įstatymą. Manau, kad mes savo partijose galėtume pasikliauti savo specialistais, kurie pasielgs e, išmintingai. Prieš keltą minučių, ponė pirmininkė, mes kalbėjome apie tai, ar įmanoma Europoje matyti aiškės politinės figūras, asmenybės rinkimuose, kurios būtų visiems žinomos. Dėl to, manau, iškiltų rimtų e, tokių problemų. E, Ko mes galime tikėtis iš e, visos Europos rikiminės apygardos? Labai dažnai ES yra kritikuojama už tai, kad slepia politinius e, reikalus už techninių detalių. Ir tokios europinės rinkiminės apygardos idėja turėtų būti suformuoluota labai aiškiai, kokie mūsų tikslai, kuriant tokią apygardą ar mes norime iš naujo subalansuoti piliečių atstovavimą, ar mes norime sukurti naują europiečių parlamentarų kartą, kurie būtų federalistinio pobūdžio, jeigu leistumėt man taip drąsiai pasakyti, prieš pastatant e, juos tiems regioniniams Europos parlamento nariams. Aš manau, kad e, su Andrew Duff būtų galima apie tai pakalbėti, nes tai nėra smulkmena, tai yra esminis reikalas. Paminėjęs tuos keletą aspektų, aš norėčiau pabrėžti tema, teminio konvento idėjos reikšmę. Šiandien mums buvo pristatyta procedūra, kurioje būtų galima išspręsti daugelį uždavinių. Kai kurie jų atrodo techniniai, bet neretai po jais glūdi svarbus politiniai klausimai rūpimi ne tik, rūpintys ne tik Europai, bet ir e, tiesiogiai įtakojantis mūsų nacionalinių institucijų ir administracijos veiklą. Dar kartą noriu padėkoti už tai, kad suorganizavote šią diskusiją ir aš tikrai manau, kad reikėtų suorganizuoti konventą, kuris leistų visus šios iššūkius labai detaliai aptarti manau, kad tai yra dalis e, diskusijos apie Europos ateitį. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegai iš Europos parlamento, ponui Bronks. Ačiū, ponė pirmininkė. Demokratija yra žmonių valdymas, o ne dirbtinai surinktų žmonių grupės valdymas. Dauguma valstybių narių turi savo nacionalinį tapatumą ir žmonės tai jaučia. Belgija laimiai turi dvi tokias tapatybės, o gal net ir tris. Gal kada nors susiformuos ir Europos e, tapatybės jausmas, kuris pakeis nacionalinės tapatybės jausmą. Ponas Dav sakys, kad ne, bet aš sakyčiau, kad taip, dėl to turėtumėm sustarti. Kol kas taip neatsitiko. E, Ir jeigu toks europietiškas tapatumo jausmas e, susiformuotų savo greičiu, tada galbūt ir reikėtų galvoti apie tą europietiškos rinkiminės apygardos sukūrimą. Tačiau dabar kalbėti apie europietišką rinkiminę apygardą nesant europietiško tapatumo jausmui būtų negerai. Aš manau, kad konstitucijos pakeitimai turėtų atspindėti e, liaudies e, tapatumo e, jausmą, o ne jį iškreipti. Jeigu mes to nedarysime, tada didelė dalis rinkėjų tiesiog nekreips dėmesio į tos Europinės rinkiminės apygardos suformavimą. Be to, partijos neturinčios europinio identiteto jausmo, europinės tapatybės jausmo, bus išstumtos, nors jau anksčiau jos tai turbūt patirdavo. Pažiūrėkite antros straipsnio B e, dalį ir penktą pakeitimą, tai pamatysite, kad tokios partijos iš vis formaliai bus e, neįsileidžiamos į rinkimus. 25 vietos būtų tikra dovana, aš manyčiau, e, Europos politiniai klasiai, kuri e, dėl kurios nukentėtų nacionalinių valstybių parlamentarai. Tolimesnėje perspektyvoje, kai valstybė narių skaičiai išauks, e, vietų išrenkamų nacionalinių regionių lygių skaičius turės didėti, Todėl, jeigu mes sukursime vėlgi tokią europinę e, rinkiminę apygardą, tai tie nacionaliniai regioniniai sąrašai turės sutrumpėti. Regioninės apygardos mažės, o dešinios partijos plėsis, auks. Ir e, jeigu bus pateiktas toks pasiūlymas, kad žmonės turi balsuoti ten, kur jie gyvena, tai aš manau, kad e, niekas negali prarasti teisės balsuoti, nepriklausomai, kur jie gyvena. Tačiau jie savo rinkiminėmis teisėmis turėtų naudotis ne tose šalise, kur jie gyvena, o tose, kurio, kurių piliečiai jie yra. Tai būtų galima daryti arba elektroniškai, arba paštu. Ačiū. Ačiū. Dėkoju. Ir dabar žodis ponui Mairiui iš Austrijos. Gerbiamas pirmininkė, Austrijos parlamentas dar neįsigilino į šį pranešimą. Na, taigi tai bus mano asmeninės pastabos ir savo ruoštų galiu pasakyti, kad pono Dafo pranešimas yra geras pagrindas diskusijoms. Taigi, ne, kaip, nenorėčiau kaip gal kaip kolegos Mesrišmitas ir dar kolega, kurie buvo juristai, kurie griežtai vertino šį pranešimą. Aš manau, kad reikėtų šį pranešimą vertinti kaip diskusijų pagrindą tiek Europos, tiek ir nacionaliniuose parlamentuose. Ir manau, kad jame yra tikrai labai svarių, gerų aspektų. Na, daug kas jau šiandien buvo išsakyta. Taigi norėčiau atkreipti dėmesį keletą dalykų, kai dėl pasyvios ir aktyvios rinkimų teisės, tai tiesą sakant, ir dėl jaunimo dalyvavimo, tai Austrijoje. E, tai apie tai labai išsamei diskutavome ir manau, kad jaunimui reikia suteikti šansą. 16 metų jau esi pakankamai brandus tam, kad galėtum atsakingai dalyvauti tokiuose rinkimuose. Na, diskutuoti verta dėl tų transnacionalinio, supraeuropinio aspekto bei to siūlyto sąrašo. Man kyla, klaras, kyla klausimas, kodėl 25 kandidatai, ne 27. Nes šiuo metu manęs netikina tas skaičius, nors mm, tai būtų, aišku, papildoma demokratinė priemonė, mano manimu. Uh, Na ir galbūt tikrai vertėtų diskutuoti dėl šio Europinio sąrašo. Kitas klausimas yra, kada bus kandiduojama, ar juos galima rinkti ir į nacionalinius parlamentus iš to Europinio sąrašo. Nes man čia kyla klausimas dėl kompetencijų. Na, šiandien jau buvo atkriptas dėmesys į štai kokį klausimą ir aš jį, jį tik sustiprinčiau. Šiuo metu daugelie šalių kila problemų dėl ES įvaizdžio, jį reikia stiprinti tam, kad Europa būtų tokia įtikinanti kaip kažkada anksčiau. Na ir kai kalbame apie europinio įvaizdžio stiprinimą, tai tai tarsi neštų ir pozityvių pokyčių, kai kalbame ir apie nacionalinių parlamentų statusą. Na, kažkas sakė, kai 90 kad viskas pradėjo risti žemyn 1990 metais, tai man kila klausimas, kai bus 2040 metais, kai jau niekas nebeis rinkti. Taigi aš manau, kad stiprindami Europos įvaizdį, stiprindami Europos Sąjungą, mes galėtume sugrįžti prie uh, tinkamo, proporcingo dalyvavimo rinkimuose Europos parlamente panašiai, uh, kaip kad ir rinkimuose į nacionalinius parlamentus. Dėkuoju. Pane Mencimarat iš Estijos. Dėkoju. Dėkoju už galimybę dalyvauti šiuose diskusijose. Estijos parlamente mes dar neaptarėme pono Dafo pranešimo. Mm, skirtingai nei dėl piliečių iniciatyvos, kuri bus aptariama šiandieną po pietų. Labai įdėmiai įsiklausiau į kolegų nuomonę ir taip pat maščiau, ką mes galėtume nuveikti nacionaliniu lygiu ir ko nacionalinė valstybė gali tikėti iš Europos Sąjungos tam, kad būtų geriau organizuojami rinkimai Europos parlamentą ir kad dalyvavimas būtų didesnis. Teisėje žmonės gali balsuoti elektroniniu keliu naudodami e, savo tapatybės kartis ir 2009 metais tokie rinkimai vyko pas mus ir rezultatai labai teigiami. Kita vertus žmonės yra nusivylę dėl to, dėl to, kad nacionalinės partijos neretai pasinaudoja rinkimais į Europos parlamentą tam, kad išspręstų savo problemas namuose. Na ir mūsų didžiausia koalicinė partija ir didžiausia uh, opozicinė partija yra uh, Europinė partija liberalų frakcija, taigi žmonės yra sutrikę, jie nežino, koks skirtumas apskritai tarptų partijų. Ir vieninteliai, kurie per paskutiniuosius rinkimus į Europos parlamentą bandė atstovauti europiniai platformai, e, naujas žalėsis sustarimas, tai buvo žalieji, tačiau tiesą sakant, Estijos visuomenės visą tai nedomino, juos labiau, žmonės labiau domino e, uh, vietos lygio konfliktai, tai yra, mm, kaip bus su, su tėvų palaikymu, pavyzdžiui, vaikų pinigais ir, pavyzdžiui, viena uh, partija dalyvaujantį rinkimuose sakė, jeigu palaikysite mus, mes padėsim namuose. Ir tiesą sakant, partijos sąrašai buvo baigtiniai, kiekviena partija galėjo siūlyti 12 kandidatų ir žmonės E, e, savęs klausdavau, kodėl mes turime čia dabar svarstyti ir rinkti septintą ar aštuntą kandidatą, jie ar šiaip ar taip vis tiek bus e, išrinkti. Na, per kitus rinkimus bus naudojami atviri rinkimų sąrašai. Tokiu būdu nebus e, iš anksto aišku, kas bus išrinktas, kadangi Estija turi šešis uh, e, parlamentarus Europos parlamente, tai mes uh, greičiausiai, nors ir diskutuosime, ar mums pakanka tų šešių, ar reikėtų septynių, bet tai greičiausiai vis tiek nieko nepakeis. Bet būtų gerai, jeigu Europos parlamentas labiau informuotų žmonės apie tai, kas daroma Europos parlamente, nes Estijoje apie tai neturime daug e, informacijos. Žmonės kalba apie Europos parlamentaro atlyginimus, korupciją, bet ne apie politiką. Ir aš manau, kad čia tai reikėtų taisyti per būsimus rinkimus ES e, parlamentą. Mes, e, manau, turėtume rinkiminės e, kampanijos metu kalbėti apie europinius klausimus, pavyzdžiui, bendrą žvinkystės politiką, tam, kad žmonės, piliečiai, Estijai suprastų, uh, ką jiems konkrečiai duos Europinė žvinkystės politika. Mes gyvename Baltijos jūros regione ir tikimės, kad bendra žvinkystės politika padės išspręsti ir mūsų kai kurias problemas. Ir, pažiūrėjau, jeigu tai būtų padaryta, tai tai tikrai padidintų Europo, e, atsiprašau, Estijos piliečių, Estijos žvėjų pagarbą Europos parlamentui. Taip pat galbūt rinkiminės kampanijos metu reikėtų aptarti ir žemės ūkio politiką, žaliasis darbo vietas, kaip jų dėka būtų padidintas užimtumas, nes neretai mes vien tik tais kalbame apie skurdo pasiekmes, bet mes turėtume kalbėti apie skurdo priežasčių šalinimą. Aš manau, kad tai būtų tinkamos temos busimoms rinkiminėms kampanijoms Europos parlamentą. O kaldai žiniasklaidos, tai nežinau, ar čia Europos parlamentas galėtų ką nors pakeisti ar ne, bet pavyzdžiui, e, Estijoje kiekvieną trečiadienį vyksta diskusijos tarp partijų ir partijų atstovai spaudai e, pristato partijos nuomonė dėl vairių klausimų. Na ir tuose diskusijose visai neiškilo europiniai klausimai. Manau, kad e, ir pas mus Estijoje turėtume daugiau dėmesio skirti europiniams klausimams. Aišku, tai yra vietos politinės kultūros klausimas ir galbūt Europos parlamentas per savo politinės frakcijas galbūt galėtų kažkaip čia prisidėti prie to. Uh, nes galbūt Europos parlamento politinės frakcijos galėtų daryti kažkokį spaudimą nacionaliniams partijoms. Na, kai dėl dalyvavimo rinkimuose ir amžiaus, tai jis turėtų būti suderintas visose valstybėse narėse. Manau, kad esi nepalaikytume 16 metų ribos. Uh, E, panašiai kaip ir dėl to 25 e, europinių kandidatų sąrašo, jis tikras irgi nesusilauks didelio palaikymo, nors aš kačiu nesu tikra. Na, manau, kad e, tiek šios dienos susitikimas, tiek ir diskusijos yra geras atspirties taškas būsimams diskusijoms. Jomis džiaugiuosi ir dėkoju. Na. Suteiksiu žodį dviem paskutiniams kalbėtams, nes reikia palikti laiko ir pono Dafui sureaguoti į pastabas. Taigi paskutiniams dviem kalbėtams negaliu suteikti daugiau uh, nei dviejų minučių. Dabar kolega iš Portugalijos, jo pavardė yra Felipe, o po to kolegė Morgvai iš uh, Europos parlamento. questa. Prego. Preso. Dėkoju. Trumpa pastaba iš mano pusės e, dėl to, kas buvo išsakyta šiandieną diskusijų metu. Mes mūsų parlamente Portugaliją taip pačių klausimų dar neaptarėme. Taigi, vėlgi, čia bus tik mano asmeninė nuomonė. Uh, Kadangi šios diskusijos yra tokios svarbės, vis dėlto yra keletas dalykų, kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį. Tai pirmiausia, labai svarbu yra tai, jog e, šios diskusijos e, atskleidžia keletas sunkumų. E, ir tai buvo pasakyta jau šiandien ryte. Taigi, štai kas man atrodo svarbu. Nežiūrint to, kad reikia užtikrinti tam tikrą uh, suderinamumo lygmenį. Vis dėlto valstybės narėse konstitucinės tradicijos ir principai skiriasi, skiriasi rinkiminė tvarka ir tai reikia gerbti. Antra. E, esu šiek tiek skeptiškas dėl Europinės rinkiminės apygardos minties. Na, tarsi sakoma, kad tokiu būdu Europos piliečiai bus priartinti prie ES institucijų. Bet šiandien diskusijų metu buvo pasakyta, kad daugelis e, Europos e, piliečių tarsi supranta e, europinius rinkimus kaip nacionalinių rinkimų tasą. Ir jie tarsi europinių rinkimų metu palaiko ar nepalaiko nacionalinių partijų ir vyriausybių. Bet juk čia kalba eina apie rinkimus Europos parlamentą. Na ir e, menkas dalyvavimas e, rinkimuose Europos parlamentą, tai stebime, kad visur e, mažėja dalyvavimas. Bet jeigu ne rinkimuose Europos parlamentą neliktų to nacionalinio aspekto, tai dalyvavimas bus dar mažesnis, nes piliečiai eina rinkti į Europos parlamentą dėl to, kad jie tarsi sėtai su nacionalinės vyriausybės veikla rinkimais. Tai aš manau, kad čia reikėtų paieškoti kitų minčių, kaip skatinti dalyvavimą rinkimuose. Nu, kai dėl kandidatų ir tai man rodos, kad didžiausia problema yra tai, kad žmonėms atrodo, kad parlamentas jų manimų yra labai toli nuo jų nutolęs, institucijos toli nutolusios. Taigi, aš manau, kad čia reikėtų veikti tą demokratinę atrodukį, o ne kurti naujų rinkiminio apygardų. Pirmininkas ponia Movai, o po to ponas Dafas, tikiuosi, kad jam tikrai liks dar laiko sureaguoti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pane pirmininkė, pažvelgite į dokumentą, į priedo tekstą. Ir vengriškai versija, tai yra dešimtasis puslapis ir čia kal, ten kalbam apie siūlomus pakeitimus pakeitimai dėl teisės aktų teksto. Ir jau pirmajame straipsnė yra didelis surprizas. Ne, jeigu pažvelgsime 26 metų rinkimų įstatymo tekstą, tai ten pasakyta, kad Europos parlamento nariai visose valstybėse narėse bus renkiami pagal proporcingumo principą. Nu, jeigu pažvelgsime į siūlomą pokytį, tai čia jau kalbama apie Europos piliečių atstovus. Tai yra pakeitimas. Europos parlamentas ir jo nariai tokiu būdu turi kitokį mandatą įgaliojimą. Aš esu Vengrijos atstovė Europos parlamente ir man staro įspūdis, kad turiu atstovauti Vengrijos piliečiams. Ir kai pažiūrė tą pirmą pakeitimą, tai man paaiškė, kad tokiu būdu man yra uždraudžiama tai daryti, nes pirmame pakeitime pasakyta, kad aš atstovauju Europos piliečiams. Tai yra visiškai kitas dalykas. Arba jeigu pažvelgsime į devintą pakeitimą. E, Europos parlamento nariai balsuoja pavieniai ir asmeniškai. Ir jų mandatas nėra im, imperatyvinis. Ir pranešėjas naujoje versijoje siūlo tai išbraukti. Kodėl? Taigi, man buvo labai svarbus tie du pakeitimai, pirmasis ir devintasis. Man kila klausimas, kokiu tikslu pranešė siekia šiais dviem pakeitimais ir kodėl jūs norite, kad e, būtų pakeistas Europos parlamento e, atstovas nario mandatas ir įgaliojimai. Ir dabar žodis panudafai, prašau atsakyti, kiek man magričiau. Um, I'm most grateful to all those. Pane pirmininkė. Dvidešimt šeši kolegos dalyvavo diskusijoje. Aš jums padėkoti ir aš tikėjausi, kad diskusija bus labai plataus masto, tačiau labai įdomi. Kolegos turėjo galimybę pareikšti savo dviejonės, abejonės dėl reformos būtinybės, tai yra normalu. Tačiau, kadangi dauguma aiškiai pasakė ir aš tikiuosi, kad mes tik pradedame daug platesnio masto diskusijas ir pamastymus apie ES teisėtumo stiprinimą. Vis tik tai gerbdamas tuos, kurie laikosi nacionalistinių pažiūrų ir tokios darbo tvarkės. Manau, kad dauguma su jais nesutinka, taip pat tokios pažiūros nėra įtrauktos į Lisabono sutarties nuostatas, kuri dabar galioja, sutarties, kuri pakeitė Europos parlamento nario funkcijas atitinkamai, užfiksuojant, kad Europos parlamento nariai atstovauja Europos piliečiams, ES piliečiams. Taigi mes privalome savo elgesiu ir e, savo elgesio pakeitimais atitinkamai atspindėti šios pokyčius. Savaime suprantama, tokio pobūdžio diskusijas ir reformas vykdant galima susilaukti netikėtų padarinių ir pasiekmių. Aš tą puikiai suvokiu, nes e, išsamei susipažinau su įvairiais pasiūlymais, pavyzdžiui, pasiūlymas didesniuose valstybėse narėse atlikti rinkimo apygardų reformą, peržiūrėti, susilaukė didelio pasipriešinimo Ispanijoje, bet buvo labai populiarus Prancūzijoje. O Vokietijoje galbūt e, manoma, kad e, ši reforma nėra būtina, nes Vokietijoje ir taip jau veikia e, federalinė rinkimų struktūra. Tačiau politikos mokslo atstovai siūlo tokias rinkimo apygardų formas ir dydžius, su kuriamis save galėtų identifikuoti tų rinkimo apygardų rinkėjai. Rinkimo apygarda, viena rinkimo apygarda visoje valstybėje, kuri apimtų visos valstybės teritoriją, yra pakankamai toli nuo piliečių. Ir netiesą sakė kai kurie kalbėtojai, teikdami, kad e, kai kurie parlamentarai ir taip yra gerai žinomi dėl to, kad aktyviai dalyvauja savo šalių politinėme gyvenime ir padedant juose galiončiai politiniai rinkimų sistemai. Yra kai kurių išimčių, tačiau dauguma uh, tų kandidatų, dauguma tų politikų tikrai yra smarkiai nutolę nuo kasdieninių piliečių poreikių ir jiems rūpimų klausimų. Taigi manau, kad mums reikėtų pamastyti rimtai apie rinkimų apygardos dydžio problemą. Taip pat manau, kad kartais vertėtų mums išeiti už to e, nacionalinio mąstymo ribų ir pripažinti, kad e, esame ES vis didėjančios e, rinkėjų grupės, kurie save suvokia kaip nacionalinių valstybių piliečius, tačiau tuo pačiu ir kaip Europos piliečius. Ir ši rinkėjų grupė tikrai pritartų idėjai kurti postnacionalinę demokratiją. Ir balsuotų už tas politinės partijas, kurios atspindėtų tokius jų lūkesčius vien dėl to, kad piliečiai suvokia, jog europinė integracija yra atsakas į globalizacijos iššūkius arba galėtų tokiu atsaku tapti. Aš manau, kad nacionalinių politinių partijų siekiai e, rasti atsakymus į visus klausimus, spręsti visas problemas yra nepagrysti. Nes e, vien e, nacionalinė demokratija grįsti nacionalinių politinių partijų e, siekia ir programos nesugebės daryti įtakos visoje planetoje vykstantiems politiniams procesams. Aš manau, kad e, todėl mes privalome pradėti gilesnę transnacionalinę diskusiją, kuriuose, kurie atsispindėtų į pasaulio jėgų pasiskirstimas, e, e, taip pat jėgų pasiskirstimas Europoje, suvokiant, kad politinės įtakos pagrindiniai svertai vis labiau perkeliami į Briuselį ir aš e, nemanau, kad kol kas iki šiol mes tai supratome ir kad žmonės e, to dar nelabai supranta, todėl e, reikia išvengti tos klaidos ir bandyti jiems tai paaiškinti. Aš Manau, kad e, šiame parlamente vykstanti intensyvi politinė diskusija ir įdomi politinė diskusija nėra perkeliama ir neatsispindi Europos parlamento rinkimų kampanijoje. Politinės frakcijos šio parlamento formuoja europinę politiką, mes nesėdime sudėję rankų ir noriu priminti ponui Bronsonui ir ponė Gurmai yra nacionalinių delegacijų atstovai ir mes dirbame politinėse frakcijose, mes dirbame, tačiau mūsų darbas nėra atspindimas už šio parlamento ribų, nekalbant jau apie žiniasklaidą. Todėl Aš raginčiau žiniasklaidos atstovus plačiau pristatyti europinių kandidatų sąrašų idėją, nes ji galėtų būti labai įdomi ir žiniasklaidai būtų įdomu nušviesti ginčius tarp žinomų politinių asmenybių dėl įvairių politinių klausimų susijusių su e, Europos integracija, pavyzdžiui, diskutuojant apie e, bendros Europos valiutos ateitį, ES ateities dydį, migracijos klausimus arba visus kitus e, svarbius iššūkius aptariant, kurie dar mūsų laukia ir kurių negalima aptarti ir negalima išspręsti ar atremti vien tik tai remiantis vietiniu nacionaliniu politiniu kontekstu. Kai kurie kolegos pareiškė susirūpinimą dėl Europos politinių partijų ir nacionalinių politinių partijų interesų konflikto galimo. Aš visiškai pritariu, kad e, politinė konkurencija bus žymiai stipresnė nei iki šiol. Aš manau, kad tai yra geras ženklas, kuris tik tai stiprintų demokratiją, stiprintų uh, politinių partijų tarpusio konkurenciją federaliniu lygmeniu. Ir tai yra tik tai naudinga politikai, nes lygiai taip pat yra naudinga konkurencija bendrai Europos rinkai. Norėčiau, kad e, socialinės ir e, ekonominės srities integracija būtų perkelta taip pat ir į politinį lygmenį. Kai kurie kolegos teigia, kad e, žmonės e, netgi nepajus mano siūlomų pokyčių. Aš e, visiškai pritariu jo lainino kontrargumentams į tokį teiginį, kad šios reformos nerevoliucionizuos dabar vykstančių politinių procesų. Aišku, e, galima būtų įvariai žvelgti, tačiau mano nuomonė šios reformos galėtų e, smarkiai pagerinti būsimos rinkimų kampanijos kokybę. Kodėl 25 europiniai kandidatai? Dėl paprastų praktinių priežasčių, nes 25 kandidatus jų nuotraukas būtų galima atspausdinti rinkimų biuletenyje labai paprastai arba kitose surinkimai susijusiuose dokumentuose, taigi priežastis yra labai praktinio pobūdžio. Būtų klaidinga e, 27 kandidatus bendrame sąraše numatyti, net jeigu taip e, toks sprendimas būtų priimtas, tai greitai lauksime 28 šalies, tai yra Kroatijos, ir žmonės manytų, kad kiekviena valstybė galėtų tokiu būdu turėti papildomą parlamento narį, tačiau e, to nėra siekiama, taip galėtų atsitikti visiškai neplanuotai per demokratinius rinkimus, tačiau pasiūlymo prasmė e, dėl šio Europinio kandidatų sąrašo yra susijusi su e, siekiu pakeisti nacionalinę šio parlamento kompoziciją. Dėl to, ar reikia keisti dabar turimą Europos parlamento narių skaičių dėl šios reformos. Manau, kad dar galima būtų apsvarsyti šį klausimą plačiau. Kai kurie kolegos e, pareiškia kritinių pastabų dėl išpūsto šio parlamento dydžio, aš su tuo nesutinku, nes dabartinėme integracijos etape mūsų parlamentas tikrai dirba labai daug ir kai kurie aukščiausios klasės e, Europos e, politikos profesionalai turi labai daug darbo ir e, padėti jiems tą darbą nuveikti, padidinus parlamento narių skaičių, manau, nebūtų klaidinga. Taip egzistuoja dvi rūšis parlamentarų, bet e, visur taip yra. Ir požiūris į darbą yra skirtingas požiūris į savo turimą atstovavimo mandatą skiriasi, tačiau vien dėl to neturėtų būti keliamos problemos. Neatsakiau iš jūs klausimus, tačiau labai esu dėkingas už išgirstas mintis, kurios bus labai naudingos, bus labai naudingos tolesnėms mūsų diskusijoms tiek Europos parlamente, tiek nacionalinių valstybių sostinėse. Ačiū. Pirmkart, ačiū labai kolegai DAF. prieš baigdamas e, rytinį šios dienos posėdį norėčiau pasakyti žodį kolegiai Gurmai e, susumuoti rezultatus šios diskusijos. Ačiū, pan pirmininkė, neturime laiko, todėl kalbėsiu trumpai ir greitai. Ačiū už šios dienos susitikimą ir diskusiją susitikinusi, kad turėtume dažniau susitikti su nacionaliniu parlamentu atstovais, nes privalome aptarti tarpusavėje svarbes rūpimas temas. Ir šiandien po pietų tęsime savo diskusiją dėl piliečių iniciatyvos. Esu įsitikinusi tuo, kad mums reikia daugiau Europos, daugiau europinių uh, klausimų, turime stiprinti Europos tapatybę, norime nuoširdžiai padėkoti ponui DAF, kuris e, yra pasirengęs parengti šį pranešimą. E, rinkimų įstatymas e, buvo patvirtintas prieš 25 metus, Europa nuo to laiko pasikeitė, turime pristaikyti prie naujų sąlygų Europoje. Turime nemažai klausimų, kurie mums rūpi visiems, yra visiškai akivaizdu, kad nuo 79 metų e, domėjimasis e, Europa sumažėjo iš piliečių pusės 2004-aisiais tik tai 46 procentai Europos piliečių dalyvavo rinkimuose. Tai reiškia, tarpusio santykiai tarp piliečių ir institucijų nėra labai geri. Po pietų šiandien dar aptarsime, kaip žengti tos e, mažus žingsnelius teisinga linkme taisant padėtį, esu įsitikinusi tuo, kad šiame pranešime teisingai pabrėžiama, e, kad būtina didinti moterų Europos parlamento narių skaičių. E, nemažai jų dirba ir šiandien Europos parlamente, tačiau reikia jų dar daugiau. Ačiū ponui Dafui, ačiū ponui pirmininkui. Aš tikiuosi, kad šiandien po pietų dar galėsime susitikti ir aptarti piliečių iniciatyvos klausimus. Ačiū labai. Pirmkas, ačiū labai. Norėčiau priminti, kad nuo 15 valandos tęsime šiandien po pietų savo darbą. Jums išdalinti kvietimai ir sustiksime prie pietų stalo. Dar keletas pastabų pabaigai, 12 straipsnį jau jūs visi skaitėte, esate tai susipažinę su jo turiniu, ten teigiama, kad nacionalinių parlamentų atstovai aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos e, veiklos procesuose, tai nereiškia, kad mums reikia kurti dar vieną parlamentą. Nacionaliniai parlamentai atlieka savo vaidmenį per savo tiesioginį darbą, kontroliuodami nacionalinės vyriausybės, tačiau kalbant apie rinkimų sistemos reformą 223 e, straipsnė Europos parlamentui yra suteikti įgaliojimai parengti e, vieningos e, rinkimų sistemos reformos projektą, tačiau savame suprantama, kad tas projektas turės būti tvirtinamas ir nacionaliniuose parlamentuose. Šis posėdis yra tik pradžia, aš galiu įsivaizduoti, kad galėtume pasirinkti panašią struktūrą kaip Kozak, e, kurioje mes galėtume labiau įsigilinti į šį svarbų klausimą. E, tema yra strateginės svarbos, susijusi su visa bendra Europos architektūra ir tai tikrai nėra dirbtinis projektas, kaip kažkas bandė tvirtinti, tai yra tikroviškas ir svarbus projektas, prašau apie tai pamastyti, e, siekiant, e, kad jau e, turėkite omenyje, kad niekas dabar negali įsivaizduoti, kad apie ES valstybių galėtų iš naujo kilti karas ir tai dar kartą pabrėžia, kad mūsų posėdžiai yra naudingi. Ačiū ir gero apetito.